Right, everybody, welcome. If... Sveiki, kolegos. Kviečiu visus susėsti į vietas. O tuomet galėsime pradėti dirbti. Atsiprašau už kiek pavėluotą posėdžio pradžią, tačiau mes turėjome sustikti su finansų ministrais. Ir jūs, manau, suprasite kad kartais nutinka visokių menkų nesklandumų, buvo iškilę nesklandumų su patekimu į parlamentą. Tai štai, manyčiau, kad dabar reikia baigti privačius pokalbius ir pradėti dirbti. Aš manyčiau, kad taupydama laiką aš nedarysiu jokios įžangos, tiesiog pasakysiu, kad mes pirmiausia pereisime prie pirmo darbo tarkės klausimo suteiksime žodį Hermanui Rompoj tarybos pirmininkui. Ir paskui įžangos žodį tars Vengrijos nacionalinės asamblėjos atstovas. Jeigu norėtumėte klausti ar komentuoti, jūs turite dviejų spalvų korteles. Jeigu norite užduoti klausimą, pirmoje sesijoje ponui Van Rompoj naudokitės žaliają kortelę. Antrojoje sesijoje vyks parlamentarų diskusijos ir jeigu čia norite komentuoti ir klausti, naudokitės mėlynąją kortelę. Šią popietę e, klausimai turi būti užrašyti ant rožinės kortelės. Taigi žalioji kortelė, kaip jau sakiau, ir rožinė kortelė. Na, Noriu taip pat pasveikinti ir bendrą pirmininkį šio posėdžio. Norėčiau pasakyti nacionalinių parlamentų atstovams ir ekon komiteto atstovams, tiksliau, nacionalinio parlamento atstovai žino, ką daryti, ekonomikos komiteto e, atstovai žino, kad gali tiesiog uh, spontaniško pasakymo prašyti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi turėdamas progą pasisakyti. Esu E, posėdžio bendra pirmininkis Vengrijos atstovas. Tai yra bendras posėdis tarp nacionalinių parlamentų ir ECON komiteto Europos parlamento. Kovo 15 dieną e, mums yra išeiginė diena. E, kovo 15 dieną 48 metų Būdabešte vyko labai svarbus įvykiai. Būtent tai buvo pirmasis žingsnis, Vengrijos pirmasis žingsnis ES linkui. Dabar mes jau esame ES nariai ir dirbame dabar ES labui, būdami e, pirmininkaujanti valstybė. Ekonominė valdysena yra labai svarbus dalykas. Pirmasis Europos semestras mums galbūt padės sukurti tvirtesnę Europą. Norėtume pirmiausia numatyti tam tikrus principus, kurie padėtų mums dirbti šį darbą ir paskui galbūt numatysime detalės, kaip juos įgyvendinti. Aš manau, kad būdami vieningi mes esame stiprus, aš manau, kad Europa gali pasiūlyti visą eilę ekonominių privalumų. Ir manau, kad e, kiekviena valstybė narė turėtų gebėti tais privalumais pasinaudoti. Mes taip pat manome, kad Europos semestras prie to gali prisidėti. E, Tairausi, ar salėje yra kitas kalbėtojas. Jeigu ne, žinoma, galėčiau tęsti savo įžanginį žodį Pridursiu, kad Europos semestras mums sudaro naujų progų. Mes galime konsultuotis tarpusavyje ir gyvendyti Europos veiksmų pra, planą, kuris siekia labai e, toli, kuris siekia toliau negu vien tik ekonominis bendradarbiavimas. Europos valstybės narės, kai kurios narės turėtų suprasti, kad daug veiksmų laisvės mes neturime, bet aš manau, kad mes galime pasinaudoti tuo, ką turime ir galime e, finansinė ir ekonominė krizė išspręsti, ją įveikti, jeigu tinkamai pasiruošime gyventinti e S2020 strategiją, jeigu susitelksime prie to, kaip sustiprinti mokslo tyrimų ir inovacijų sritį ir jeigu kursime integruotą Europą. Visa tai bus tikrai lemiamas dešimtmetis ES istorijoje. Kaip parodė ekonominė krizė, mes negalime tiesiog leisti bėgti laiką, turime veikti dabar ir turime veikti kartu. Finansinė krizė taip pat yra ir struktūrinė krizė. E, ji palėtė visą finansų sistemą. Europa gali būti lyderė, modernizuojant finansus, pertvarkant šią sritį, didinant finansų sistemos skaidrumą. Ir tai būtų ne tik Europos Sąjungai naudingas dalykas, tai būtų naudinga visai globaliai e, finansų sistemai, kuri, tikėkime, taps, nes turi tapti skaidresnė ir suprantamesnė. Tiek norėjau pasakyti, ačiū Šeron už man suteiktą galimybę, matau, kad ponas pirmininkas, ponas Van Rampoji jau yra salėje, tad jam reikėtų ir suteikti žodį ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Džiugu sveikinti čia pirmininką Van Rompoji. Jis pasakys mums kalbą, o paskui tęsis klausimų seriją. Uh, Turbūt uh, šio komiteto nariams nereikia jo pristatinėti. Aš labai džiaugiuosi, kad jisai rado laiko sustikti su mumis ir pasisakyti. Dėkuoju, nes ir ponai Europos parlamento nariai ir nacionalinių parlamentų nariai. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už kvietimą dalyvauti šiame bendrame Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų posėdėje. Kai kuriuos iš Jūsų aš pažįstu, matau pažįstamų veidų, kuriuos esu matęs diskusijose šitame par parlamente. Kaip e, buvęs parlamentinės asamblėjos pirmininkas, aš taip pat uh, labai mėgstu grįžti į, į parlamentinį kontekstą. Europos parlamentas vaidina esminį vaidmenį e, gerinant ekonominį valdymą ir stiprinant eurozoną bei vidaus rinką. Labai svarbu, kad Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai tinkamai įgyvendintų šį projektą. Jūs turite pasinaudoti visomis įmanomis progomis to siekdami. Aš džiaugiuosi, kad prieš man pasisakant diskusijoje jau buvo paminėti esminiai aspektai. Europos semestras yra galbūt ir keistas pavadinimas. Aš norėčiau jį apžvelgti platesnėme kontekste ir apžvelgti susidariusią padėtį bei jos kitimą. ES po truputį e, baigė krizės laikotarpį, kapstasi iš krizės ir infliacija yra žemo lygio, mokėjimų balansas e, yra tinkamas, Europa turi tapti svarbiu veikėjų tarptautinėje arenoje. Visi mes žinome, jog valstybinės, valstybės skolos krizė yra labai rimta problema. Ja galima palyginti su e, gaisru brusgynuose, kuris plinta labai greitai. Pernai metais mes e, pamatėme, jog turime greitai mokytis iš savo patirties. Buvo sudaryta ekonominio valdymo darbo grupė. Dabar mes jau rengiame kitą e, priemonių paketą, kuris e, buvo apibrieštas praeitą penktadienį Eurozonos valstybių narių. Ir dabar bandysime numatyti artimiausias gairias šioje srityje. Visos reformos apima tam tikrą skaičių prieponių, priemonių, kurios galbūt atskirai paimtos ir neturi didelės svarbos, tačiau kartu taikomos leis mums geriau valdyti integruotą mūsų ekonomiką eurozonoje. Noriu pasakyti štai ką. Visi mūsų sprendimai, kuriais siekiama subalansuoti ekonominę ir, mane, ir pinigų politiką, visos šios priemonės priklauso nuo valstybių narių atsakomybės ir solidarumo. Ir visi šitie dalykai turi atsispindėti Europos semestre, kai mes kalbam apie solidarumą Tai matome, jog čia imtasi priemonių iš karto, stabilizavimo paketas, priemonės Graikijai, Airijai taip pat ir tam tikros individualės priemonės bei griežtos priemonės taip pat buvo įgyvendintos kai kuriuose valstybėse narise. Šie abu aspektai yra susiję ir, ir politinių lygmenių taip pat. Pavyzdžiui, nulatinis stabilumo E, mechanizmas 500 milijardų eurų paskolų eurozonoje. Tai yra didelės lėšos, didelės sumos ir todėl yra normalu, kad darybos vyksta reikalaujant, kad labiausiai įsiskolinusios valstybės taikytų tinkamas priemonės mažindamos e, skolą. Vyriausybėms tenka imti skubių priemonių, taupimo priemonių. Reformos reikalingos, drąsų sprendimai reikalingi. Lygiai tas pats ir tinka ir pasakyti yra ekonominė valdysena. Reikia įtikinti parlamentus ir viešąją nuomonę, kad reikia to daryti, kad reikia e, teikti paskolas, numatant tvirtas garantijas, kad jos bus gražintos. Abiem atvejais ES neturi, e, neturi tapti populiariai ir netaps, nes jai teks priimti nepopuliarus, sprend, nepopuliarus sprendimus, bet tai neturi mūsų sustabdyti nuo veikimo. Priešingai turime veikti solidariai ir atsakingai. Turime nepamiršti, kad mes e, turime priimti sprendimus, nes krizė, jeigu nebūtume tų sprendimų nepopuliarių prieėmę, galėjo būti dar sunkesnė, dar blogesnė. Galėjo kilti pavojus visam eurozonai, visam jo stabilumui. Ir čia nacionaliniai parlamentai taip pat turi suvaidinti esminį vaidmenį. Stabilumo mechanizmui reikalinga, kad pritartų visi parlamentai. Taigi jūs esate įtraukti į šį procesą. Tai suteiks daugiau legitimumo visam procesui. Jūs sprendžiate šiuo atveju ne tik dėl savo šalies, bet sprendžiate dėl visos Europos Sąjungos. Kalbant apie ekonominę ir pinigų sąjungą, tenka pasakyti, kad mes norime sumažinti dabar vykstančių problemų poveikį. E, tam trys, reikalingos trys pakopos. Reikia mąstyti, įgyvendinti ir veikti. Reikia kiekvienam prisimti jam tenkančią atsakomybę. Pirmiausia, mes pamatėme, kad kelias yra nelengvas. Augimo ir stabilumo paktas iš pradžių buvo numatytas netokiam masteliui ir dabar pasirodė, kad jis nebėra pakankamas. Taisyklės, matėme, buvo e, peržengtos nekarta didžiųjų valstybių, kai Graikija pripažino, kad 15 procentų viršijo visas numatytas ribas, mes pamatėme 2009 metais, kad situacija labai pablogėjo. Darbo grupė dėl ekonominės valdysenos, kuriai aš vadovauju, pasiūlė sustiprinti augimo ir stabilumo paktą. Sankcijos bus taikomos anksčiau, jos bus labiau, labiau saistančios ir bus labiau nukreiptos į valstybės deficitą. Svarbu, kad būtų tinkamai įgyvendinti ES teisės aktai. Ir be abejo, taip pat reikalinga e, taikyti E, e, bendro sprendimo priimimo procedūrą kartu su parlamentu, kad minėtas dokumentas galėtų būti įgyvenintas iki birželio. Tai štai, kai dėl Europos semestro. Reikia pasakyti, kad tai nėra tas dalykas, kai Briuselis aiškina valstybėms narėms, kaip sudaryti nacionalinį biudžetą. Tikrai ne. Nacionalinių biudžetų prieimimas ir patvirtinimas tebėra nacionalinių parlamentų išimtinė prerogatyva. Tai padeda įgyvendinti demokratiją. Valstybės narės turi prisitaikyti prie keliamų tikslų - fiskalinių, makroekonominių ir tematinių. E, galiausiai mes turime strategiją ES 2020. Kitaip tariant, visiems svarbu dirbti vieną kryptimį. Ir tai yra būtina e, taip pat ir eurozonos valstybėms. Finansinis eurozonos stabilumas yra visų bendras interesas. Valstybės narės pasirenks e, šiems procesams reglamos nacionalinės reformų programas, stengdamos įsigyventi biudžeto konvergencijos e, programas, stengdamosi prisitaikyti prie e, Europos komisijos primtų teisės aktų. Tai reiškia, kad valstybės narės sulauks specifinių rekomendacijų dėl nacionalinių reformų savo parengtų programų, dėl stabilumo, dėl konvergencijos programų. Rekomendacijos, kurias prims taryba, bus tas dokumentas, į kurį reikės atsižvelgti, rengiant biudžeto projektus 2012 metams. Aš manau, tai yra geras dalykas, nes tai gali įnešti daugiau europinės dimensijos į nacionalinės diskusijas, nes dažnai šito kaip tik ir trūksta dabar. Vyriausybės E, įsivaizduokime, gali pasirinkti nesilaikyti rekomendacijų. Tai tuomet parlamentas gali kreiptis į vyriausybę ir paprašyti taikyti tai. Jeigu to nepadarys valdančios partijos, tą gali daryti opozicija. E, nacionaliniuose parlamentuose taip pat yra ekonominių reikalų komitetai. Ir jis toks veikia ir Europos parlamente. Jie turi vaidinti esminį vaidmenį, kad dėl biudžeto turinio ką nori, pavyzdžiui, apmokestinti valstybė ir kur išleisti savo pinigus iš biudžeto, sprendžia valstybė pati. Ir štai dabar norėčiau pereiti prie antro etapo, prie individualios atsakomybės. Paaiškėjo, kad biudžeto e, priežiūros įdomo šalyje ne visada užtenka biudžeto stabilumui užtikrinti. Per Pirmą dešimtmetį, vieną dešimtmetį mes matėme, buvo žemos palūkanos. Matėme, kad e, konkurencingumo trūko. Paaiškėjo, kad yra daug makroekonominio disbalanso. Bankai taip pat e, veikia nepakankamai prižiūrimi. Ir štai dabar mums tenka kalbėti apie makroekonominę priežiūrą, kad išvengtume disbalanso, kad išvengtume per nedidelės e, rizikos. Jeigu eurą įvedus būtumėm turėję jau tokias priemonės, būtume galėję išvengti daugybės tų problemų, kurias patiriam dabar. Ir štai paskui, jau dabar galime pereiti prie kito etapo. Svarbu, kad būtų padarytos išvados iš to, kaip turime veikti, turėdami bendrą valiutą. Turime e, vieningą valiutą, tačiau net nesame ekonomiškai vieningi, neturime bendros ekonominės valdysenos. Vyriausybė sako, na, taip kol kas turime veikti, tokios yra sąlygos. Aš manau, kad bendra ekonominė valdysena yra esminis dalykas. Be abejo, mes juk neperšoksim į kažkokią federalinę sistemą, numatytami bendrus mokesčius, įvesdami euroobligacijas ar panašiai. Ne, nes valstybės narės ne visos tam pritarė. Turime gyventi su tuo faktu fiskalinė politika, gerbuvio sistema, darbo rinka yra tos rytis, kur bendrai e, e, prisima atsakomybę valstybės narės ir ES. Tačiau tuo pat metu turim nepamiršti, kad euras yra mūsų bendra valiuta. Tad vietoj to, kad centruo, centralizuotume politikas ir instrumentus, mes kalbame apie veiksmus, kuriuos atliktume konsultuodamiesi, ap, kuriuos atliktume koordinuotai. O individualios valstybės narės turi prisimti atsakomybę už visų tų koordinuotų veiksmų įgyvendinimą. Eurozonos šalis turi dirbti dar daugiau, tam pritarė visos eurozonos valstybės. Vyko e, praėjusią savaitę valsty... E, eurozonos vadovų susitikimas. Mes iškelme penkis svarbiausius tikslus. Pirmiausia, konkurencingumas, Taip pat Taip pat e, konkurencingumas atlyginimų srityje, e, mokesčių koordinavimas ir finansinis stabilumas. Mes kartu iš, turime sustarti dėl rodiklių, kurių siekti valstybės narės įsipareigotų. E, komisija stebės procesą ir numatys priemonės, kur, prie kurių turės prisitaikyti visos valstybės narės. Tai požiūris bus toks pat kaip ir į Europos semestrą. Kitaip tariant, kaip įgyvendinti visus tos dalykus, tai bus nacionalinių valstybių reikalas. Tačiau sprendimai bus priimti koordinuotai, bendrai. Be kita ko, čia mes nekalbame apie procesus, kurie vyksta tik Briuselėje ir yra primetami valstybėms. Mes kalbame apie bendrus įsipareigojimus. E, aš manau, kad e, priemonės ir toliau turės būti gyvendinamos nacionaliniu būdu ir nacionaliniai parlamentai čia vaidins esminį vaidmenį. Kai dėl rinkos spaudimo. Ilgą laiką buvo patiriamas institucinis spaudimas, makroekonominė priežiūra, augimo ir stabilumo paktas. O dabar spaudimas bus kitoks. Tiesiog bus primami įsipareigojimai, politiniai įsipareigojimai, kurie bus saistantis valstybėms narėms. Kartais linksma ir keista. Kai kas sako, kad šis metodas nėra pakankamai saistantis. Tuo pat metu kiti mano, kad e, šis e, siūlymas, šis sprendimas e, kenkia mūsų socialiniam modeliui. Bet visos tos priemonės yra reikalingos, jos yra reikalingos nacionalinėme kontekste. Pavyzdžiui, pensijų sistemos turi būti tvarios. Mūsų ekonomika turi būti konkurencinga, ekonominės valdysenos E, techninės priemonės yra nacionalinių valstybių reikalas. Kaip aš jau sakiau, sprendimai bus nepopuliarūs ir Europos sąjunga tampa nemėgstama, nemylima tarp piliečių. Lygiai taip pat ir dėl rinkos. Ilgą laiką aš sakiau, kad E, prie mūsų darbų gali prasidėti, prisidėti savanoriškais pagrindai šalis, kurios nėra eurozonos narės. Aš manau e, ir besusitikinęs, kad tie, kurie turi bendrą valiutą, turi dėti dar daugiau pastangų. Turime ekonomiškai būti artimi, turime koordinuoti savo ekonominę valdyseną. Aš manau, tarp Airijos ir Junktinės karalystės turi būti dar daugiau sąsajų. Aš manau, kad vadovų taryba turi žinoti, ar tos šalis, kurios dabar nėra eurozonos e, valstybės narės, nori būti jos narės ar ne. Taigi dabar ekonominė ir pinigų sąjunga atrodo šiek tiek geriau. Manau, kad kiekvienas turi imtis savo atsakomybės ir tuomet euras bus saugesnis. Nekonom, ekonominis augimas eurozonos iki 1,6 procentus šiemet, jis prognozuojamas 2 procentų kitą met. Aš manau, kad e, turime siekti daugiau, dėl to ir atsirado strategija 2020. Inovacijų strategija, energetikos strategija taip pat turi būti parengtos. Ir būtent dėl to buvo parengtos vieningos rinkos aktas. Politinis ryštas yra neblėstantis. Aš manau, kad Europos Sąjungos e, narės turi dirbti dėl bendros ateities. Tai yra tas faktas, kurį visi pripažįstame. Mes matome, kad daug kas buvo nuveikta, daug sunkių sprendimų jau buvo priimta. Dabar juos reikia įgyvendinti, įskaitant ir priemonės numatytas pagal pagal e, Europos semestrą. Neveltui yra sakoma, kad e, meilės įrodymai reiškia meilę ir parodo, ar neegzistuoja iš tikrųjų. Šiuo atveju mes taip pat turėsime progą tai pamatyti, kalbant apie mūsų ES. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Dabar pereisime prie klausimų ir atsakymų. Jau turiu šešias žalias korteles, jas pateikė nacionalinių parlamentų atstovai, turiu keturis žmonės iš Europos parlamento, kurie man siuntė visokius ženklus, reiškiančius, kad jie norės taip pat pasikalbėti. Na, kalbėti turėsime trumpai, kad galėtume sulaukti atsakymų iškeltus klausimus. Iš nacionalinių parlamentų pasakysiu šalis, iš kurių atstovai nori klausti. Graikija, Italija, Belgija, Portugalija ir Rumunija. O iš Ekon komiteto sulaukiau per Mažberės e, Margalio, Sofintveld, Miguel Portas. Na, kadangi klausimų bus ne vienas ir ne du, ir kai kurie gali būti tarpusavį susiję, aš manau, kad išklausykime visų klausimų, o paskui suteiksime galimybę ponui tarybos pirmininkui atsakyti. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį Kristofo Atner iš Austrijos. Prašau. Nežinau, kur jūs pasirodykite. Yes, the floor is yours. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė Van Rompoj, norėčiau Jums padėkoti už Jūsų aiškę kalbą, ap, už tai, kad e, pakalbėjote apie tuos sunkumus, kurių laukia uh, E, kurie laukia visų valstybių narių. Ir iš tiesų nebus paprasta juos nugalėti. Mums reikia koordinuoto, koordinuotų veiksmų. Ir tai rodo tai, kad mes nuolat su baime žiūrime, kas atsitiks su e, visų kita e, Europos valstybė nare kapitalo rinkose. Dabar, pavyzdžiui, neaišku, kas bus su Portugalija. Taigi esminis klausimas yra, ar gali būti tvarūs veiksmai, jeigu mes veiksime pavieniui. Kalbant apie Europos finansinio stabilumo fondą, e, ar jo užtenka, ar užtenka tos sumos, kuri buvo paskirta, e, mes prisimename Azijos krizę 1998 metais ir todėl visiems kyla klausimas, kodėl mes, e, europiečiai, taip santūriai elgiamės finansų rinkose. Ir manau, kad šį klausimą turime nuolat kelti. Manau, kad e, mums reikia e, neleisti, kad spekulacijos atakuotų, spekuliantai atakuotų pavienės valstybės nares. Mes žinome, kas buvo išvestinių vertybinių popierių rinkoje. E, jie tą rinką pati rėmėsi savo pranašavimais. Mes matome, kad e, situacija tik blogėja. Čia panašiai kaip žirgų lenktynėse sužeistas arklys negali toli nubėgti. Taigi, jeigu mes kalbame apie e, finansinio stabilumo fondą, tai ar kalbame apie 500 milijonų ar apie 1 milijardą, e, iš tiesų esmė turi būti tai, kad e, turi būti galimybė atskirti kiekvieną valstybę narę. Pavyzdžiui, žiūrint į Japonijos pavyzdį, net kai buvo 217 procentų BVP įsiskolinimas, niekas nieko nedarė. Ir dabar mes taip pat nebedarome nieko, kad, kad užkirstume kelią finansiniams spekulacijoms. Tol norėčiau paklausti, ar yra kažkokių iniciatyvų ir ar, aš, ir ar mes jas pamatysime ne tik pasyviose kalbose, bet ir aktyviose veiksmuose. Ačiū. Uh, Dėkuoju. Kolega Papandrėjau iš Graikijos. Prašau. Mrs. Papandreou? Yes. Uh, okay. Thank, eh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Ivan Rampojui už jo pasisakymą. Manau, kad eh, labai gerai, kad galime keistis nuomonėmis su Europos institucijų atstovais ir kad diskusijoje gali dalyvauti Europos parlamento bei nacionalinių parlamentų nariai. Būtent eidami šituo keliu mes galėsime sukurti vieningą Europą ir galėsime atliepti Europos piliečių lūkesčiams. Turiu keletą klausimų ponui Van Rompojui. Jisai savo pasisakymę sakė, jog Europa atsigauna, jos ekonomika atsigauna ir jog reikia pusiausvyros tarp ekonominės politikos ir pinigų politikos. Ir jisai paminėjo kai kurias priemonės, paminėjo tam tikrus veiksmus, kurių jau įmamasi siekiant tos pusiausvyros. Pone Van Rompojau, ar jūs manote, kad e, koordinavimas, kuris yra būtinas, mes to ne, neginčijame. Ir, ir visi tie veiksmai yra pakankamas dalykas, kad būtų galima sukurti vieningą Europą. Ar nereikėtų vis dėlto numatyti dar uh, tam tikrų mechanizmų, kurie, prevencinių mechanizmų, kurie leistų išvengti ateityje krizių. Nes jeigu norime kurti tokią Europą, tam turi pritarti Europos piliečiai. Jūs sakėte, jog Europa dabar nelabai populiari Europos piliečių akise. O, o kaip mes galėtume ją padaryti patrauklesnę, populiaresnę? Krizė, visi tą pripažįsta, atsirado finansinėse rinkose visų pirma. O krizės pasiekmes dabar gula ant piliečių pečių, tad nubaudžiami piliečiai tam tikrą prasme. Yra ir griežtos ekonominės priemonės taip pat taikomos visose valstybėse narėse. Žinoma, turime galvoti apie konkurencingumą Europos, tačiau ar galime taikyti vienodą konkurencingumo modelį visose valstybėse narėse, negalvodami apie kiekvienos valstybės socialinį, ekonominį ar politinį modelį. Toliau nedarbas. Nedarbas didėja visoje Europoje. Ir mums tenka atsakomybė nepalikti skolų ir didelių deficitų busimoms kartoms. Mes neturime palikti ateinančioms kartoms e, tokių deficitų infrastruktūrų, sveikatos apsaugos, švietimo srityse. Nes antraip e, toms busimoms kartoms teks visas tas svoris ir e, jos paveldės Europą su mažesnėmis galimybėmis. Ir galbūt ateityje bus irgi tam, tam tikros prarastosios kartos dėl to. Dėkoju. Laikysimės ir toliau tos proporcijos. Vienas nacionalinės, par, vienas kolega iš nacionalinio parlamento, kitas iš Europos parlamento. Per Vanžberės klausė. Dėkoju. Jūs sakėte, kad aš čia, ponė pirmininkė, aš, aš esu pranešėja parlamento dėl Europinio semestro pranešimą rengsiu. Aš manau, kad sutarėme dėl to, kad kertinis šio Europos semestro akmuo buvo tai, kad buvo norima tinkamai pasirengti gyventi ES 2020 strategiją. Ir čia yra keletas dalykų, kurie kelia susirūpinimą. Jei nenorime, kad šis Europos semestras galiausiai panešėtų kaip brolis į ekonominės politikos gairias, turime kažką daryti. Nes jau matėme, kas tai, kas tai yra ir kuo tai tapo. Tai tapo grinai teorinėmis pratybomis kažkokiamis, kurios nieko gero nedavė praktikoje. Jeigu pažvelgtume į ekonominės valdysenos paketą, pamatytume, kad jūs darote skirtumą tarp e, viešų išlaidų vertinimo, jeigu jos panaudojamos, pavyzdžiui, įdėkti pensijų sistemai kapitalizavimo būdu. Kodėl, pavyzdžiui, švietimo sričiai nepritaikiusios pačios priemonės? E, Lisabonos strategijos žlugimo priežastimi E, ir tapo tas priemonių netinkamumas. Jūs sutarėte dėl to, kad reikia daryti skirtumą tarp nusavų išteklių vertinimo. Ne vienodai turi būti vertinami. Aš manau, kad reikėtų panašias priemonės pritaikyti švietimui, e, nes ten pastangos reikalingos didžiausios, norint pasiekti e, mūsų strategijos tikslų. Kai dėl pakto dėl euro susidaro įspūdis, kad rieda buldozeris, kuriam pasiduot turės visos valstybės narės, nežiūrint į tai, koks yra jų socialinis modelis ar kokioje starto pozicijoje jos yra šiuo metu. Galbūt reikėtų atlikti, atlikti vertinimus, atsižvelgti ES valiutas į jų padėtį. Tai pirmiausia reiškia ES įvairovę. Aš nesakau, kad reiktų visiems atleisti klaidas ir leisti visiems daryti, ką nori. Ne, tiesiog atsižvelgti į kiekvienos šalies turimą modelį reikėtų labiau. Ir galbūt remiantis šiais modeliais dirbti toliau ir siekti uh, konvergencijos remiantis pirmiausia tais modeliais. Ką apie tai manote? Ačiū. Thank you. Uh, now I'll come to, uh... Dėkoju. Kolega Karavaglija, Italija, prašau. Grazie, prezidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Italijos e, senatas kaip tik šiomis e, dienomis e, dabar diskutuoja apie įstatymą reglamentuojantį šią sritį, be kita ko ir valstybės biudžetą. Pagrindiniai pakeitimai yra susiję su taisyklėmis griežte, griežtesnėmis ir taip pat su tam tikromis fazėmis nuo e, rugsėjo iki balandžio mėnesio. Per parlamentinės diskusijas mes e, taip pat kalbėjome apie būtinybę įvesti griežtesnės taisyklės e, deficito mažinimą, tačiau buvo nuspręsta palaukti e, diskusijų dėl ekonominio valdymo. Pagrindiniai sunkumai, kurie iškylo semestro kontekste, kalbant apie biudžeto e, programavimą, tai yra per e, trumpi e, laikotarpiai. Mums reikia ilgesnių laikotarpių, kad surinktume patikimesnius duomenis. Tuo tarpu Italijai tie duomenys yra pateikiami tik tai pirmąją balandžio dieną. Yra būtina, kad parlamentas turėtų didesnį aiškumą dėl makroekonominių tikslų, nes e, matome, kad e, buvęs e, stabilumo ir augimo paktas nepasiteisino praktikoje. Dėkoju. Ponas Vanderbo, prašau, iš Belgijos. Ja, dankjewel, eh, voorzitter. Eh, wij hebben in het eh, Belgisch parlement. Ačiū, ponė pirmininkė. Belgijos parlamente vyko diskusijos. Po to, kai buvo kreiptas Europos parlamentą, buvo rastas konsensusas. Visos demokratinės partijos sutarė, kad jūsų klausimus reikia atsakyti kuo aiškiau. Norėčiau pabrėžti, kad sutarimai sudaryti dėl Europos semestro yra esminiai, yra labai labai svarbus. Ir svarbu dabar, kad tie sustarimai būtų įgyvendinami tokie, dėl kokių jų buvo susitarta. Belgijos parlamente taip pat egzistuoja ir konsensusas dėl to, kas yra susijęs su labiau kontroversiškais pasiūlymais, su pasienio projektais, kurie galėtų būti finansuojami euroobligacijų būdu ir, ir dėl finansavimo įvairių dalykų. Norėjau pasinaudoti šią progą ir grįžti prie esminio klausimo. Dėl to, ką sakė ponas Van Rompoj. Pritariu teiginiui, pagal kurį reikia vengti neproduktyvios polarizacijos nes ES čia taptų atpirkimo ožė, jeigu situacija tokia susiklostytų. Tačiau polarizacija dar egzistuoja. Su, pritariu Jums, ponia Andrompoj. Reikia vengti tokios polarizacijos, kuri nenuves mūsų niekur. Tačiau, kad galėtume jos išvengti, turime nepamiršti, kad e, strategija, turime žinoti, tiksliau parengti tokią strategiją, E, Europos semestrui, kuri bus pakankamai plati ir visus jungianti. Svarbu, žinoma, siekti ES 2020 strategijos tikslų. Tad reikės pasirinkti tinkamus metodus, tinkamą praktiką. Reikia išvengti, kad Lisabono strategijos frustracijos neišdyktų dabar iš naujo. Čia galėtume paminėti socialinę įtraukti, užimtumą, ekonominius reikalus. Aš esu iš tų, kurie nemano, kad Lisabono strategija buvo visiškas fiasko ir kad ją reikia išbraukti iš ES istorijos apskritai. Ne, aš manau, kad ji turėjo naudos. Akivaizdu, kad skatinant ekonomikos augimą, skatinant mokslo tyrimus rytį, ji buvo geras dalykas. Tiesiog dirbom prie jos nepakankamai. Aš manau, kad švietimas E, kad socialinės įtraukties ir užimtumo srityje turime žvelgti daugybę niuansų ir juos atsižvelgti rengdami priemonės jos gyvendinimui. Svarbu, kad strategija ES 2020 būtų įgyveninta visa nuo pradžios iki galo, tačiau turime pasakyti, kad jeigu valstybės narės nesilaikys įsipareigojimų, kuriuos prisijėmė švietimo srityje, socialinių reikalų srityje ir taip toliau ir panašiai, nes nepavyks mums įgyveninti savo tikslų. Norėčiau paklausti, kokios pasėmis laukia tų šalių, kurios nei savo įsipareigojimų nesilaikys. Ačiū. Žodis kolegai Hosė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ir norėčiau pasveikinti tarybos pirmininką. Iš tiesų, šis parlamentas yra tarsi apsėstas. Apsėstas ta prasme, kad Jis nuolat siūlo kažkokius pasiūlymus. Pavyzdžiui, buvo dabar aptarinėjami e, šeši pasiūlyti priemonių paketai ir e, parlamentas tuos pasiūlymus siūlo su sa, e, lygina su savo pasiūlymais, jau norėčiau paklausti jūsų, ponė pirmininkė, ar nėra tam tikro persidengimo mūsų veikloje nes tai taip pat yra susijęs su konkurencingumu. Galbūt mums reikia siekti vieningo sprendimo. Toliau dėl pa, pagalbos priemonių e, paketo. Obligacijos, kurios bus išleistos po 2013 metų, e, ar jos neužkrėstų anksčiau išleistų obliga obligacijų? E, ir kaip galima būtų ekonominės valdysenos e, pasiūlymus susijęti su e, gelbėjimo priemonių paketu, kaip būtų galima tą padaryti būtent e, Europinio semestro metu, kaip galima nustatyti, ar viešasis įsiskolinimas yra e, labai didelis ir ilgalaikis ar ne. Ar nereiktų kelti kapitalo reikalavimų bankams. Nes iš tiesų, kalbant apie viešojo sektoriaus įsiskolinimą, mes matome, kad e, čia didelį įtaką vaidina ir bankų veikla ir manau, kad mes sankcijomis nieko nepasieksime. Mes turime žiūrėti, kad tos rizikos šalis atitiktų reikalavimus. Ir jeigu pirminėje rinkoje yra da, išleidžiamos obligacijos, tai negalima jų laikyti e, visos bendrijos obligacijomis. Norėčiau paklausti jūsų nuomonės apie tai, ką aš išsakiau. Pereikime prie Portugalijos atstovo Pedro Duartį. Prašau. Obrigado. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau Jums padėkoti už tai, kad Jūs, ponė tarybos pirmininkė, taip analitiškai ir tiesiai pristatėte savo mintis. Ir norėčiau užduoti du konkrečius klausimus. Pirmąjį jau palėtė kolega iš Austrijos norėčiau paklausti apie e, valstybių skolų krizę. E, kai kurios valstybės iš tiesų yra įsiskolinusios labiau negu kitos ir netgi iš tiesų tas įsiskolinimas dar labiau padidės pagal tas e, stabilumo ir plėtros akto taisyklės. Norėčiau jūsų paklausti, ar e, jūs nemanote, kad nuolatinis stabilumo mechanizmas, dėl kurio buvo susitarta, yra pakankamas tam, kad būtų galima kovoti su dabarties problemomis? Mes žinome, kad nėra, pavyzdžiui, vieningos nuomonės dėl euro obligacijų, yra skirtingos nuomonės dėl garantinių fondų, dėl e, aukščiausios ribos e, palūkanų normos. E, Taigi, kaip Jums atrodo, ar pakanka tų dabar taikomų priemonių dabartiniai situacijai ir ypač atsižvelgiant į euro situaciją? Toliau antras klausimas susijęs su vadinamoju Europaktu. Tai iš tiesų yra svarbi priemonė siekiant užtikrintis mūsų bendros valiutos stabilumą ir stiprumą. Kaip Jums atrodo, ar galima pasiekti ekonominio koordinavimo subalansavimo? Beje, to visi ir siekia ir ar bus čia atsižvelgta į atskirų valstybių narių socialinės ir ekonominės sąlygas, nes jos juk skiriasi. Ir kaip Jums atrodo, ar šitas paktas gali atsižvelgti į tuos ypatumus ir ieškoti skirtingų atsakymų, geriausių atsakymų, kurie tiktų kiekvienos valstybės situacijai. Ir kita vertus, tada kaip bus su e, valstybių narių suverenumu ir jų sugebėjimu e, vykdyti savo makroekonomikos politiką. Taip, aš pasisakau už ekonominį valdymą, tačiau iš tiesų dažnai mūsų piliečiai šitą paktą interpretuoja taip, kad tai, lyg tai būtų ne koordinavimo instrumentas, o e, kažkas, kas valstybėms narėms primetama iš viršaus. Ir tai nebūtinai e, prisėda prie valstybių narių solidarumo. Uh, Ačiū. Keliaukime į Rumuniją, kur yra už eurozonos ribų. Dėkoju. Norėčiau pasakyti, kad sutinku su tarybos pirinko pareikštą nuomonę. Europos semestras ir šio pavyzdžio koordinavimas yra labai svarbus dalykas, žingsnis svarbus ES gyvenime. Fiskalinis konsolidavimas yra labai svarbus dalykas, nes jeigu pagalvotume apie 2010 metus, de, biudžeto deficitui padengti ir, ir valstybės skolai refinansuoti, mes turim panaudoti nemažas lėšas, tai sumažino ES galimybės investuoti šimtais milijardų eurų. Tad iš tiesų būtų sunku būti konkurencingiams lyginant su naujai iškylančiomis šalimis, jeigu nesistengtume mažinti valstybės e, biudžeto deficito bent iki pusės, lyginant su 2010 metų įsiskolinimais. Norėčiau sakyti tris pastabas, ponė pirmininkė. Pirmoji. Mes daug kalbame apie biudžeto politikos koordinavimą. Aš manau, kad e, jeigu nekalbėsime apie ekonomikos koordinavimą, visą tai neturės, tas mūsų diskusijos neturės jokio pagrindo. Yra šalių, kur fiskalinė situacija yra labai skirtinga lyginant su kitomis. Yra šalių, kur biudžeto deficitas siekia daugiau negu 30 procentų. Kitose jis siekia 50 procentų. Yra šalių, kur socialiniai kaštai siekia 30 procentų, kitose 13. Tai štai, labai svarbu yra apsitarti, pasižiūrėti, kaip turime formuoti nacionalinės ekonomikas, kad atsirastų bendrų galimybių siekti bendrų ES strategijos 2020 tikslų. Antroji pastaba. Ji būtų susijusi su ES patirtimi. Ar dabar ES mesu mes jau turime sukaupę tokios patirties? Toks būtų klausimas. Galėčiau pateikti pavyzdžių. Pavyzdžiui, mano šalis, Rumunija, 2009 sulaukė komisijos rekomendacijų. Buvo numatytas 5,5 e, procentų augimas. Tačiau nuosmukis siekia 7,5 procentų. Tai štai. Ir tol, kol mes nesugebėsime pagerinti prognozavimo galimybių, apskritai bus labai sunku galvoti apie kokį nors planavimą. Socialinis saugumas, švietimas ir sveikatos politika turėtų būti mūsų prioritetai. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Laikas tikrai mus labai spaudžia. Pirmininkas Van Rompoji turi išvykti 10.15, turiu dar tris žmonės, kurie nori kalbėti. E, ponas Andriukaitis, Lietuvos atstovas. Ir paskui kalbėjo Sofija Infeld ir kolega Portas. Europos parlamento atstovai gali per minutę viską suformuluoti. O ponė Andriukaitė, jeigu galėtumėte klausti trumpai, tai tuomet sulauktume didesnės galimybės išklausyti atsakymus. Dėkui. Gerai, tikrai ačiū labai trumpai. Visų pirma, gerimas prezidentė, ačiū, kad jūs pristatėt išsamei medžiagą. Ir žinoma gaila, kad vizito į Lietuvą metu jūs neradot progos padiskutuoti su nacionaliniu parlamentu, o mes kaip tik ten karštai svarstame Europos semestro visas problematikas. Aš pritariu minčiai, kad reikia 27 valstybių specifikas nagrinėti E, valiutų atskirų egzistavimą, bankinių sistemo e, specifiką, nes Lietuvoje egzistuoja valiutų valdyba ir mes patyrėm didžiulės nesėkmės dėl skandinavų bankų e, lengvabūdiškos veiklos. Todėl mano klausimas konkretus, ar, tomis, e, ar bus sukūriami mechanizmai atsižvelgiant į konkrečių šalių ekonominius, socialinius modelius ir egzistuojančią valiutų valdybą. Ir ar Europos e, eurozonos pakto e, mechanizmai leis atsižvelgti į tą specifiką. Ačiū. Thank you, Sophie. Dėkoju. Sofija, prašau. Yes, thank you, chair, and... Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū ponui Van Rompoj. Sveikinu čia susirinkusius kolegas iš nacionalinių parlamentų. Net tiek dažnai jūs atvykstate, tai labai džiugu jūs čia matyti. Norėčiau pasakyti, kad mes peržvelgėme praeitos savaitės tarybos išvadas ir e, apžvelgėme, kas buvo sprendžiama ir mąstoma per pastaruosius mėnesius. Mane šiek tiek nuvylė visą tai ir kelia susirūpinimą. Nes aš manau, visą tai, apie ką mes kalbam šiandien, mes jau girdėjom anksčiau. Sakot, euras stabilus. Jis yra toks stabilus, kiek, siekia, kiek stabili yra politinė valia, kuri laiko tą eurą stabilų. Mes netrodo, kad sugebėtume išeiti už to tarp vyriausybinio požiūrio ribų jeigu turite 27 žmonės grupėje ir turite nuspręsti, kokius sumuštinius valgysite pietums, e, sūrio ar kumpio. Ir jeigu nesusitarsit, gali atsitikti taip, kad iš vis nieks nieko nepavalgys. Ir šiuo atveju mes matome vyksta kažkas tokio. Europa stagnuoja. Mes galime kalbėti kiek tik norim apie visus mūsų reikalingus vaistus, Bet jeigu pacientas atsisako praryti siūlomą vaistą, tai jis ir sirgs, niekas jam negalės padėti. Tai štai mes kalbam apie identiteto krizę ir taip toliau ir panašiai. Bet juk likęs pasaulis nelauks, kol mes baigsim depresuoti ir nuspręsim sveikti. Aš turiu paprastą klausimą, kurį galėčiau skirti kolegoms sėdintiems čia ir taip pat jums, ponė pirmininkė. Mes žinome, ko nenori valstybės narius. Tačiau aš norėčiau sužinoti, ko jos nori. Ir ne tik iš nacionalinių valstybių, bet ir iš eurozonos valstybių. Valstybės narės visos turi prisimti e, atsakomybę už mūsų bendrą valiutą. Priešingų atveju nieko nebus. Dėkoju. Kolega Portas. Dėkoju. Pone Van Rompoj, mano valstybės vyriausybė, kalbu apie Portugaliją, Praėjusi, praėjusi penktadienį Briuselėje tarybos posėdėje pristatė savo stabilumo ir ekonomikos saugimo programą. Šitas dokumentas nebuvo aptartas su jokia partija, nebuvo aptartas su nacionaliniu parlamentu ir ponas Van Rompoj sako mums, kad nacionaliniu parlamentų vaidmuo ekonominėje valdysenoje yra labai svarbus. Taigi mes girdime jūsų žodžius o, ir matome, kaip praktiškai elgesi vyriausybės. Toliau kitas dalykas dėl deficito. Tuomet, kai buvo įvestas euras, e, Vokietija laikėsi labai racionalaus požiūrio, pagal kurį e, viešosios investicijos nebuvo įtrauktos į e, deficito skaičiavimus. skaičiuojant deficitą, juk yra taip, kad taryba teigia, kad palūkanos taip pat neturi būti įtrau, įtrauktos į, į tuos skaičiavimus. Tai yra, tai turi būti tik tai pirminiai skaičiavimai. Tai, taigi remiantis tokiais skaičiavimais galima apginti tas valstybės, tokias valstybės kaip Graikija ir Portugalija, kurios galėtų mažinti deficitą, tačiau tuo pačiu negali mažinti savo įsiskolinimo. Juk tokia yra jūsų politika. Ir toliau kitas mano klausimas. Kaip jūs įtikinsite valstybės nares, kad jos remtusi stabilumo paktu, jeigu matote tokį pavyzdį kaip Airija, kur yra e, karpomi atlyginimai, bet nieko, niekas nedaroma fiskalinės politikos, mokesčių politikos rytyje. Taigi, kaip jūs bandysite išspręsti tą problemą? Dėkoju. Manau, daugelis kolegų užsakė ne tiek klausimus, kiek komentarus. O dabar, ponė pirmininkė, lauksime jūsų atsakymų. Dėkoju. Dėkoju už pasisakymus. Net jeigu mano atsakymas bus ir trumpas, nemanykite, kad aš e, taip savo neskiriu pakankamai dėmesio jūsų klausimams. Pirmoji pastaba. Tie, kurie yra artimi Europos Sąjunga ir institucijoms, e, sako, kad tai, ką mes darome, yra nepakankamai supurtančios priemonės, nepakankamai aiškios visuomenė priemonės. Norėčiau pasakyti, kad kai aš pradėjau eiti savo pareigas, nebuvo nieko, buvo stabilumo ir augimo paktas, kurio niekas netaikė. Nebuvo jokios makroekonominės kontrolės, jokios, jokios konkurencingumo kontrolės. Dėl nekilnojimo turto burbulo nieko nebuvo. Nebuvo gelbėjimo fondo, nei laikino, nei nulatinio E, Europos parlamente ir kitur buvo jų galima imtis iniciatyvų, tačiau to nebuvo padaryta. Tad jeigu teko veikti taip, kaip veikėme, taip atsitiko dėl to, kad nieko nebuvo numatyta. Tai, tai būtų pirmasis fakto konstatavimas. Tie, kurie mus kritikuoja, daro tai dažnai lengva ranka. Tai juk, o tie žmonės jau galėjo praeitį imtis tokių priemonių ir mums būtų buvę lengviau. Antra, reikėtų išvengti, kad ta krizė nepasikartotų. Būtent dėl to buvo imtasi struktūrinių priemonių. Dėl ekonominės valdysenos pirmiausia, mes pateikėme šešis siūlymus, su Europos komisija tai padarė, ekonominės valdysenos darbo grupė taip pat pateikė savo ataskaitą ir dabar pridedame paktą dėl euro. Tai yra struktūrinės priemonės, kad atsirastų daugiau valdysenos kad ta krizė nebegalėtų vėl iš naujo e, įvykti ateityje. Ir tai yra kapitalinis dalykas. Dabar teks imtis priemonių, teks kurti krizės mechanizmą teko e, kur, ir teks įkurti ir tobulinti ir toliau, kad jis veiktų po 2013 metų, kalbant apie finansinę intervenciją, pagalbą ir kalbant apie uh, gelbėjimo kažkokius veiksmus, svarbu, kad būtų numatytos struktūros, e, kuriomis galima remtis, kad turėtume priemonės, kurių dėka ateityje galėtume užkirsti kelią tokioms krizėms. Išvengti krizių ateityje yra vienas iš svarbiausių dalykų. Trečia pastaba. Ar tos priemonės, kuriuo buvo imta, imtasi, bus pakankamos kriziai stabilizuoti eurozonoje? Ne, nekalbu čia apie euro krizę, kalbu apie eurozonos krizę, nes euros yra tvirta valiuta. Ir ar kai kurios šalis, kurios imasi priemonių, e, mano, kad tų priemonių pakanka. Ar jų pakaks iš tikrųjų? Aš savo šalyje esu dirbęs biudžeto ministru. Tuomet biudžeto krizė siekė didžiulį mastą. 135 procentai BVP. Toks buvo biudžeto deficitas. Tačiau mums tada e, paskutinėme dešimtmetyje ir devintajame dešimtmetyje praėjusiam šimtmečiu mums buvo skirta laiko. Laiko tam, kad galėtume atlikti reikiamus pataisimus, įgyveninti reikiamas priemonės, kad mūsų deficito finansavimas mums nekeltų didesnių problemų. Švedijos ministras per pastarąjį tarybos posėdį pasakė, kad mes taip pat pergyvenome krizę Skandinavijos valstybėje. Devintojo dešimtmečio pabaigoje, pastarojo praėjusio amžiaus dešimtmečio pradžioje, ten taip pat vyravo ekonominė ir finansinė krizė, tačiau buvo paskirtas aštuonių metų laikotarpį situacijai normalizuoti. Ir jiems pavyko. Ir mano šaliai pavyko savo laiku. Taigi, reikia pasiskirti savo laiko. Dabar matome, kad susidurime su nauju elementu - finansų rinkomis, kurios neproporcingai reaguoja tai, kas vyksta. Euro istorijos pirmaisiais metais rinkos nereagavo niekaip, nors problemų didelių. O dabar reaguojama dėl menkiausio dalykėlio, dėl mažiausios detalės. Ir ta reakcija, kaip sakiau, yra neproporcingai didelė. Europos komisija ir komisaras Barnier ėmėsi visos eilės priemonių, serijos iniciatyvų, kad būtų galima labiau reguliuoti finansų rinkas ir kai kurias finansinės institucijas. Mes taip pat sustiprinome finansų kontrolę. Ne tik nacionaliniu, bet ir ES lygmeniu. Ir visą tai tam, kad būtų galima užkirsti keliatiems spekuliaciniams ir neracionaliems veikimams, siekiant užkirsti kelią finansinių institucijų kai kuriems netinkamiams veiksmams. Taigi veikiame. Dabar prieš save turime didžiulį iššūkį. Vienas iš jų yra biudžeto konsolidavimas. Tai yra būtinas žingsnis ir neišvengiamas žingsnis. Pirmiausia, dėl nacionalinės politikos dalykų. Aišku, Europa pirmiausia stumia pirmin eurozoną ir eurą. Bet juk būtina e, biudžetus sanuoti, būtina tvirtinti ES ekonomiką. Visą tai yra nacionalinė pareiga. Europa e, stengiasi, kad jos įvaizdis nenukentėtų. Tačiau tuo pat metu reikia, kad tos priemonės būtų įgyvendintos mūsų visų šalių labui ir kad būtų galima išgyven... ir toliau išlaikyti mūsų šalių gerbų, išlaikyti mūsų socialinį modelį. Tačiau, kalbant apie biudžeto atsakomybę, turime nepamiršti, kad investicijos į ateitį turi išlikti investicijos į mokslo tyrimo sritį, švietimo sritį ir visai lė kitų investicijų. Dėl to sutarėm visi. Kalbant apie Europos Sąjungą ir apie Europos semestrą, tenka pasakyti, kad yra numatoma stebėsena, ne tik susijusi su biudžeto stebėsena, ne tik makroekonominė stebėsena, bet taip pat E, stebėsena susijusi su strategijos ES 2020 gyvendinimu. Ši strategija turi būti integruota į kitas dedamas pastangas. Tai neturėtų būti kažkoks e, vienašališkas postumis labiau taupyti. Ne, tai yra tas žingsnis, kurio tikslas yra e, kurti geresnę ateitį. Europos semestras turi būti panaudotas šiam tikslui. Priešingų atveju šis semestras taptų grinai biurokratinę operaciją. Kad to išvengtume, šią priemonę reikia vertinti labai rimtai, nes ten egzistuoja trys sudėtinės dalys, kurių viena yra nukreipta kaip tik į ekonomikos augimo skatinimą ir užimtumo skatinimą. Žinoma, daugelis jūsų pabrėžė ir visai teisingai, dėl to jau būtina laikytis šalių tradicijų kad būtų galima tinkamai pasiekti europinių tikslų. Aš nuo pat pradžių būtent dėl to atmečiau kai kurios dokumentus, kurie pasirodydavo vienur kitur spaudoje, kur buvo kalbama dėl pensijų, pavyzdžiui, dešimų pensija 67 metų amžiaus, dėl indeksavimo sistemos kai kuriuose šalyje. Tai nėra geras metodas. Gerasis metodas yra susitarimas, paktas tam tikras, Pirmiausia, sutarėme dėl tikslų, o kaip tų tikslų sieksime, kaip juos įgyvendinsime, tai čia atsakomybę turi prisimti nacionalinės valstybės ir vyriausybės. Žinoma, Europos komisija, galbūt paskui kitos institucijos, tokios kaip vadovų, ES vadovų taryba ar taryba, turi patikrinti, kaip tų tikslų sekasi siekti, ar jų pasiekėme. Tačiau tai, kaip jų yra siekiama, tai yra nacionalinių valstybių atsakomybės reikalas. Privalu koordinuoti, privalu užtikrinti stebėseną, taikyti sankcijas e, reikalui e, esant. Svarbu, kad būtų išlaikytas tas institucinis spaudimas ir visa eilė kitų priežiūros priemonių. E, tačiau, kaip jau sakiau, priemonių gyvenimas yra valstybių reikalas. Kai dėl pakto augimo ir stabilumo tai yra tam tikro dubliavimosi su su Europaktu. E, man negėda tai pripažinti. Mes numatėme, kad bus to dubliavimus, bet norėjome matyti dar vieną papildomą spaudimo priemonę. Šalia tų, kurios jau egzistuoja. Taigi, svarbu, kad susitiktume su eurozonos valstybių vadovais ir su atstovais tų šalių, kurios nori dalyvauti šiuose susitikimuose. Tuo met, tuomet mes susitikę stebėsime, E, kaip įgyvendinami komisijos siūlymai e, ir kokios kyla problemos. Mes turime suprasti, kad turime bendrą valiutą ir turime užtikrinti, kad ekonomikos plėtra turi vykti reikiamą e, linkme. Tai nereiškia, kad visų šalių ekonomika taps identiška. Ne, tiesiog reikia dirbti bendrą kryptimį. Ar to pakaks? Ar nuolatinis intervencijos mechanizmas bus pakankamas dalykas? Būkim realistai. Tas turimas šiandien mechanizmas, tas vadinamasis facility, kuris buvo panaudotas, reikia pasakyti, apima apie 440 milijardų eurų, 250 jau buvo panaudota. Problema juk yra ne ta užtekso fondo ar ne. Tiesiog turime tvarkyti savo ekonominę situaciją kai kuriuose šalyse, praktiškai visose šalyse. Ir Jeigu paaiškėja, kad poreikis pagalbai yra, turime būti pasiruošę padėti. Noriu pasakyti, kad Graikijos atveju suveikėm žaibiškai, nieko numatyta nebuvo, priemonės buvo numatytos labai greitai. Ir noriu pasakyti, kad bus daroma viskas, kad finansinė euro situacija išliktų stabili. Ir tuomet, jeigu visi darys viską, priemonių tikrai nepritruks. Ir paskutinė pastaba. Kai kas iš jūsų visiškai teisingai skundėsi dėl tų taupimo priemonių padarinių. Manyčiau, kad šalies viduje tie, tos taupimo priemonės turi būti tolygiai paskirstytos. Biudžeto konsolidavimas yra svarbi priemonė, esminė. Aš esu iš šalies, kuri 90-metyje turėjo 15 procentų deficitą. Kitaip tariant, deficitas buvo toks kaip Graikijoje štai prieš kurį laiką. Aš manau, kad mums pavyko, sudarant paties įvairiausių pobūdžio koalicijas, socialiai pažvelgti į susiklošiusią problemą ir mums pavyko išbristi iš tos krizės. Yra tikrai įmanoma tai padaryti. Ar visada buvo apsaugotos tos sritis, kurios yra svarbios ateičiai? Deja, ne. Tačiau iš tos patirties, iš tos fiskalinės konsolidacijos turime pasimokyti. Socialinis tolygumas, teisingumas yra svarbiausi principai vykdint, vykdančio pavyzdžio priemonės. Žmonėms reikia išaiškinti, kad šitos dedamos pastangos yra prisitaikymo pastangos. Ir net jeigu yra sunku dabar, ateityje perspektyva yra šviesesnė. Kai kurios šalis dabar patiria e, sunkumų. Tačiau visos priemonės yra gyvendamos tam, kad jų socialinį modelį būtų galima nesugriauti, o išsaugoti. Stengiamės dabar, kad laimėtume ateities mūšį dėl mūsų socialinio modelio. Dar kartą pabrėžiu, mes norime išsaugoti, o nesugriauti. Norėčiau pasakyti, kad nacionalinė atsakomybė čia yra didžiulė. Mes iškeliame tikslus, didžiuosius tikslus, ekonominius biudžeto ir struktūrinių reformų, tačiau, kai tenka juos įgyvendinti, didžiausia dalimi atsakomybė tenka nacionalinėms valstybėms. Suprantama, bendrijų metodas yra tas metodas, kuris leidžia vykdyti tam tikrą spaudimą. Tie, kurie nesilaiko reikiamos disciplinos, kuri jiems patiems yra naudinga ir naudinga visoms kitoms valstybėms narėms, jie turi Mm, patirti sankcijas, jeigu kitos išeities nėra. Visą tai yra svarbu tam, kad visi dirbtume bendra kryptimi, net jeigu ir nesam vienodi. Tai štai taip norėčiau reaguoti į jūsų šios dienos įdomias ir vertingas pastabas. Dėkuoju. Uh, I... Ačiū. Suprantu, ponė pirmininkė, kad jūs turite išvykti, E, jūs skubėsite į lėktuvą. Dėkoju, kad dalyvavote mūsų posėdėje, o dabar pereisime prie kito darbo tvarkės klausimų už poros minučių. All right, don't relax too much because we are going to move. Na, negaiškim labai daug laiko, keliaukim iš karto toliau pagal savo darbo tvarkę. Dabar perėsime prie kito darbo tvarkės klausimo. Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų atstovų dialogas Europos semestro klausimu. Turime visą eilę kalbėtojų. Keturi komiteto pirmininkai iš nacionalinių parlamentų, ponas Klaina, ponas Vanderbruk, ponas Tuok ir ponas Štumbau kalbės. Taip pat turime keturis pranešėjus iš ekonominės valdy... dėl ekonominės valdysenos paketo. Ar tie kolegos, kurie nori išėti iš salės, galėtų tą padaryti tyliai, toks būtų pageidavimas, kad negaištume laiko. Dabar planas bus toks. Kiekvienas iš kalbėtojų turės galimybę kalbėti penkias minutės, o paskui bus klausimų laikas. Jeigu norite šią temą kalbėti, naudokite mėlyną formuliarą. Pirmasis, kolegos, labai prašyčiau išėti iš salės tyliai, kad netrukdytume kalbėtojams. Tad štai, pirmiausia, suteiksime žodį ponui Klainam. Jis yra Lenkijos Senato biudžeto ir valstybės finansų komiteto pirmininkas. Prašom. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Dziękuję Panie Pirmininkė. Ponios ir ponai. Mes e, išklausėme labai įdomias diskusijas dabar, dalyvaujant ponui Van Rompoj. Ir e, Dabar pereiname prie labai įdomios temos, tai yra ES strategija ir Europos semestras. Mūsų diskusija vyksta tarp parlamentinių diskusijų kontekste ir šitų diskusijų tikslas yra sušvelninti kai kurias krizės apraiškas. Mūsų aptariamos temos tampa vis detalesnės. Ką mes pasiekėme iki šiol ir mūsų, kas mūsų laukia ateityje? Finansų krizė kilo 2008 metais, subankrutavus Lehman Brothers. Ta krizė vis dar nesibaigus, net ir turint omeny, kad kai kas labai optimistiškai tai žiūri ir sako jau, jog atsigauna ekonomika ir ima aukti, tačiau tas augimas kol kas dar labai mažas ir labai trapus. Mes e, taip pat bandome gyvendinti strategiją 2020 ir tai darydami turime atsižvelgti į e, dabar egzistuojančias e, biudžetų problemas valstybėse narėse. Mums reikia giluminės viešų finansų reformos ir turime būti labai drąsus E, numatydami finansinės priemonės. Turime visų pirma galvoti apie nedarbo didinimą, apie finansų sektoriaus e, gerinimą. Turime pripažinti, kad Lisabonos e, sutartis, jos įgyvendinimas vis dėlto tapo fiasko. ES įgyvendina tokias ambicingas programas kaip ITER, Galileo, Tačiau kaip užtikrinti Europos didesnį konkurencingumą? Mums reikia finansinių išteklių, o tų išteklių trūksta. Viskas rodo, jog ES biudžetas 14-20 metams e, nebus adekvatus turint omenyje egzistuojančius realius poreikius. Mums kyla abejonių dėl ekonominės politikos įgyvendinimo valstybėse narėse, remiantis dešimtėmis komisijos rekomendacijų. Mums kalbama apie finansų sektoriaus stabilizavimą, mums yra kalbama apie kovą su skurdu. Aš manau, kad šitie dalykai sunkiai suderinami tarpusavėje. Net jeigu ir konstatuojame, jog 2020 strategija yra minimalistinė strategija, vis dėlto kai kuriuose valstybėse narėse mes matome, jog uh, šitos strategijos tikslai tikrai bus labai sunkiai įgyvendinami. Aišku, tai susiję ir su konkurencingumo aspektais, tačiau e, tas e, mokslinio tyrimo ir vystimasi fondas vis dėlto nepasiekė tų 3 procentų, apie kuriuos kalbama. Žemės ūkio politika ir konvergencijos politika yra tikrai e, būtinas dalykas, turime mažinti valstybėse narėse dar egzistuojančius skirtumus. Aš manau, kad e, turime deramai atsižvelgti į esamus išteklius ir turime ne e, sutikti su dviejų greičių Europos koncepcija. Jeigu dabar pažvelgtume, kaip valstybėse narėse didėja BVP, matome, jog yra didelių skirtumų tarp valstybių. E, Ir todėl konvergencijos politika yra absoliučiai būtinas dalykas. Ir čia turime taip pat siekti multidimensinio solidarumo, nes tai yra būtina sąlyga mums kaip sąjungai išgyventi. Kalbant apie ekonomiką, kokie, kokios čia galėtų būti valdymo ekonomikos valdymo priemonės. Kalbam apie, visų pirma, apie e, priežiūrą ir naujas kai kurias struktūras. Aišku, čia taip pat kalba su, sukasi apie naujus reikalavimus, tačiau ar tie reikalavimai netaps stabdžių konkurencingumo didinimui, kai, kurioje, kai kurios valstybės narės nepritarė 3 procentų deficito rodikliui. kurios valstybės narės nori išgelbėti tam tikrus savo sektorius. Pavyzdžiui, Lenkija, kuri nepriklauso euro zonoje, yra priversta taikyti labai griežtas ekonominės priemonės, turime mažinti deficitą ir viešą įsiskolinimą ir todėl taikome įvairiausius apribojimus. Lenkijoje biudžeto išlaidos yra fiksuotos išlaidos ir todėl turime apkarpyti biudžetą tam tikrose srityse, be kita ko švietimo srityje ar mokslinių tyrimų E, srityje. Todėl tie biudžeto apkarpimai iš tikrųjų yra viena iš esminių problemų, su kuriamis susidurėme. Mes manome, kad e, biudžeto drausmė ir griežtos priemonės yra vienos iš pačių svarbiausių valstybių narių lygmenių. Noriu paminėti keletą pavyzdžių. Lenkija praeitais metais kaip ir kitos devynios valstybės narės, pageidavo, jog būtų užtikrinamas jog būtų atsižvelgiama į susidariusią padėtį pensijų sektoriuje. Tačiau nebuvo galų galiai tai atsižvelgta. Žinome, jog kiekvienos valstybės finansinė ir ekonominė padėtis yra skirtinga. Ir todėl ES institucijos turėtų skirtingai traktuoti valstybės narės, atsižvelgti į tai. Mes, e, žinoma, palankiai žiūrime į makroekonominio koordinavimo siūlomas priemonės. Mes tikimės, kad e, Europos semestras suvaidins svarbu vaidmenį šitame kontekste. Na, o Europos parlamento e, ryšiai su mūsų vyriausybėmis e, vyksta nuolat. Europos semestras yra tik tai pasidėjęs, prasidėjęs. Mes nenorime, kad čia būtų taikomos pernelyg griežtos taisyklės, todėl kad e, turbūt dar per anksti būtų tai daryti kol kas. Bet uh, Manau, kad svarbiausias dalykas čia yra tokio bendradarbiavimo rezultatai, vaisiai. Dėkoju. Perėsim prie kito kalbėtojo. Septynės minutės kalbėjo pirmas kalbėtojas. Kitų prašysime laikytis penkių minučių. Pone Vanderbukai, prašau. Ja, dankvėl, eh, voorzitter. Eh, eh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip jau minėjau, Belgijos parlamente jau vyko išsamios diskusijos e, visais šiais klausimais šią temą. Ir pradžioje siūloma procedūra buvo ir mums e, nauja, tačiau vis tik tai tos diskusijos buvo naudingos, mums pavyko pasiekti plataus konsensuso ir mes galėjome rasti atsakymus į esminius klausimus. Mums yra svarbu, kad Europos semestras ir ekonominis valdymas būtų strategijos dalis, kuri būtų orientuota į ekonomikos augimą. Tai turėtų būti subalansuota ir ilgalaikė strategija. Taip pat čia labai svarbus prevencinis aspektas, tai yra mes turime daryti viską, kad ateityje užkirstume kelią panašioms krizėms. Todėl būtent ir norėčiau uh, ypatingą dėmesį skirti tam prevenciniam aspektui. Yra tam tikri elementai, kurie yra svarbus diskusijose apie finansinį sektorių ir matome, kad tiems elementams, tiems aspektams šiuo metu Europoje skiriamas nepakankamas dėmesys. Pavyzdžiui, mums atrodo, kad yra labai svarbu daryti skirtumą tarp taupomųjų kasų veiklos ir tarp e, komercinių bankų rizikingos veiklos. Ir matome, kad šioje srityje e, JAF jau pasiekė pažangos. Jeigu nesi pasirengęs daryti stipraus struktūrinio skirtumo tarp komercinių bankų ir e, klasikinės e, taupomųjų kasų veiklos, tai tuomet ir jeigu nėra noro daryti tokio skirtumo, tai tuomet reikia ieškoti kitų priemonių. Ir čia dėl to ir reikalingi tokie susitarimai kaip Bazel 3. Taip pat yra labai svarbu kalbėti apie tai, jeigu bankai kombinuoja e, rizikingą veiklą su tą klasikinę taupomųjų kasų veiklą. Taigi mes jau taip pat e, žinome, kad Europos parlamentas dar, dar išsamei diskutuos dėl Bazelio 3 e, nuostatos ir todėl mes norėtume paprašyti Europos parlamento, kad jis atkreiptų dėmesį į tas bankų problemas ir kad į Bazelio 3 nuostatas jis žiūrėtų e, kaip į paketą, kuris padėtų pagerinti bankų situaciją. Dar kartą noriu pabrėžti, kad JAV čia tikrai pirmauja ir JAV imasi žymiai ryštingesnių sprendimų negu mes čia Europoje. Toliau norėčiau pakalbėti apie ekonomikos plėtros skatinimą. Savo dokumente mes kalbame apie gilesnę Europos rinkos integraciją ir remiamės Monti pranešimu. Mums atrodo, kad reikia konkrečių paskatų, kurios padėtų skatinti ekonomikos augimą, ypač kalbant apie mokslinius tyrimus. Žinau, kad tai yra ginčytinas klausimas, tačiau būtent mm, mes savo šalyje manome taip. Mes manome, kad e, Europ, e, ekonomikos augimo finansavimas e, per euro obligacijas būtų tikrai tinkamas sprendimas. Mes manome, kad tos euro obligacijos yra priemonė, kuri turėtų būti labai gerai parengta ir negalima e, grįžti prie tokios situacijos, kai visą atsakomybę prisime, prisimtų tik valstybės narės. Čia reikia e, atsižvelgti būtent į situaciją finansų rinkose. Taip pat mes e, pabrėžiame ir akcentuojame tą mintį, kad reiktų įvesti e, finansinių sandorių mokestį. Taip pat e, manau, kad reikia kiek įmanoma griežčiau laikytis susitarimų, labai tiksliai laikytis esminių susitarimų, ypač siekiant ES 2020 tikslų, nes ES 2020 strategija tai yra Europos vystimosi strategija. Ir taip pat svarbu vaidmenį reiktų skirsti, skirti švietimo vystimui, Taip pat yra labai svarbu kalbėti apie užimtumo politiką, darbo vietų kūrimą, socialinę integraciją. Kad ES taptų patikima, e, yra labai svarbu, kad visi pasiūlymai, kurie yra teikiami e, e, dėl ES 2020 strategijos ir ekonominio valdymo, kad tos rekomendacijos būtų susijusios ne tik su biudžeto drausme, konkurencingumu, ypač atlyginimų srityje, bet taip pat e, pabrėžtų, kad yra svarbu investuoti į e, švietimą, aukštąjį mokslą ir mokslinius tyrimus. Taigi tokie būtų Belgijos parlamento, po, toks būtų požiūris. Dėkuoju. Na, manau, kad darbo tvarkė buvo padaryta spausdimo klaida, bet žodis ponui Kaziujak. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad priimėte čia Europos parlamente nacionalinių parlamentų atstovus ir įtraukite juos į savo darbus. Aš manau, kad tas bendradarbiavimas yra būtinas, nes kiekvienas turi suvaidinti jam tenkantį vaidmenį pagal jam tenkantį legitimumą. Pirmiausia, Europinės institucijos patiria krizę, krizę patiria ir daugelis Europos šalių, tačiau e, ES institucijos gali sugalvoti pačias įvairiausias priemonės išeiti iš jos, bet nacionalinių parlamentų vis tik nepavyks to įgyveninti. Tada aš manau, kad bendradarbiavimas su nacionaliniais parlamentais yra būtinas dalykas, kad būtų galima kuo geriau visokias priemonės ir sprendimus įgyvendinti. Tarsiu keletą žodžių apie tai, kaip Prancūzijoje mes vertiname Europos semestrą. Grįšiu taip pat prie tų dalykų, kuriuos šiek tiek paminėjo kolegos. Iki 2010-ųjų Prancūzijos vyriausybė parlamentui teikė e, ES institucijoje prisimtų įsipareigojimų dokumentus. Ir stabilumo programa taip pat buvo nagrinėta, ten buvo išdėstytos struktūrinės reformos, buvo taip pat numatytos nacionalinės priemonės ir aišku, be diskusijų nacionalinėme parlamente tos priemonės nebūtų patvirtintos ir įgyvendintos. Mes duomenys gavome, ši programa buvo sudaryta siekiant bendrų tikslų, tad mes prieimėme reikiamus finansų įstatymus, tad šių dokumentų turinys galėjo mums pasitarnauti kaip tam tikras orientyras. Tai buvo tam tikros nuorodos, tačiau tai nebuvo priverstinė priemonė, mes nežiūrėjome tai kaip į priverstinę priemonę. Trimetė finansų programa buvo nagrinėta, jis remiasi stabilumo tikslais ir buvo priimtos dvi programos 2009-aisiais. Programa buvo priimta, bet ją pakoregavo finansų krizė. 20 gruodį mes priėmėm kitą programą, kurioje apima laikotarpį iki 2014 metų. Prancūzijos vyriausybė 15 dienų prieš perdodant dokumentus Europino, Europinėms institucijoms nacionaliniam parlamentui turi perduoti e, dokumentus dėl būsimų įsipareigojimų. Taigi mes esame irgi įtraukti e, kaip teisėti piliečių atstovai į visą šį europinį darbą. Esame susijęti su darbo ES institucijose. Kai dėl biudžeto semestro virželį buvo paimta rezoliucija dėl komisijos nuomonės Mes e, stengiamės koordinuoti e, veiksmus nacionalinėme parlamente, pirmiausia, savo šalies ir koordinuoti su kitais parlamentais. E, ekonominių ir finansinių požiūrį yra svarbu siekti bendrų tikslų. Turime nepamiršti, kad mūsų ekonominės galimybės skirtingos, mūsų ekonomikos yra skirtingos. Bet čia irgi svarbu, kad bendradarbiautume su Europos parlamentu, reikia susėti, kaip tą daryti. Joks parlamentas nesutiktų atsisakyti savo biudžeto suvereniteto. Ar leisti kitiems kištis į biudžeto e, formavimą, atsiprašau. Kiekvienas nacionalinis parlamentas turi pareikšti nuomonę balsų daugumą ir manyčiau, kad būtent dėl to už biudžetą atsakingiams komitetams turėtų kilti vienas tikslas pirmiausia - keistis informaciją, pirmiausia pačiose valstybėse narėse, reikėtų galbūt renkti susitikimus, kur būtų galima aptarti padėti e, Europos Sąjungoje ekonomikos ir finansų srityje, galbūt galima duoti rekomendacijų tam tikrų e, valstybėms, kurios laikosi labiausiai laksistinio požiūrio. Pirmasis semestras galėtų būti puikia proga parengti biudžeto gairias ir mes galėtume įtraukti savo darbo atvarkį visas aktualias temas, tai padėtų išplėsti diskusijas nacionaliniuose parlamentuose. Jums leidus Dar porą žodžių, net jeigu šiek tiek viršysiu pasisakymo laiko. Norėčiau asmeninių pastabų tarti porą žodžių. Dėl to, ką sakė ponas Van Rompo, jis sakė, kad sutarėme pirmiausia ES lygių dėl bendrų tikslų, kiekviena šalis pasirinks priemonės, kaip tų tikslų siekti. Aš norėčiau pasakyti, kad nesenas sprendimas kai kurių valstybių dalį skolos spręsti pasitelkiant saugumo ir stabilumo paktą yra visai neblogas dalykas, nes tai užkils, užkirs kelią e, spekulacijoms, kurios čia būtų mažiausiai reikalingos ir norėčiau pasidžiaugti dėl to, kad kai kurie nacionalinių parlamentų atstovai pritarė tam, kad reikalingas e, finansinių sandėrių apmokestinimas. Kai kuriuose parlamentuose jau buvo priimti sprendimai e, šią linkmę. Aš manau, kad tai galėtų būti puikus sprendimas, kuriam galėtų pritarti dauguma. E, taip užkirstume kelią e, spekulacijai, kuri galėtų mums e, sudaryti daug problemų. Ir dėkoju, ponė pirmininkė, už tai, kad man paskite šiek tiek daugiau laiko pasisakymui. Na, problemėlę turime tikrai dėl laiko, o dabar suteiksime žodį ponui Stofau. Prašau. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, visų pirma norėčiau padėkoti už šį bendrą Europos parlamentų ir nacionalinių parlamentų posėdį. Man atrodo, kad tai yra tikrai labai svarbu ir aš norėčiau pritarti e, ponui Van Rompoj dėl to, kad daugelis Europos semestro, semestro aspektų būtent yra nacionalinių parlamentų atsakomybės reikalas. Norėčiau taip pat e, pasakyti, kad ES 2020 strategija tik tuomet bus sėkminga, jeigu valstybės narės bus pasirengusios į savo nacionalinės programas įtraukti ES 2020 strategijos tikslus ir juos įgyvendinti. Kalbant apie Austriją, čia reikia paminėti e, biudžeto konsolidavimą, struktūrinės reformas ir e, ekonomikos augimo impulsus bei užimtumo politikos klausimus. Vis, visos šios temos labai susiję, be struktūrinių reformų ne, nepavyks pasiekti biudžeto konsolidavimo e, ir be šitų priemonių nebus įmanoma pasiekti ekonomikos augimo. Taigi šie e, trys esminiai iššūkiai iš esmės yra žymiai didesni už vien tik kovą su krize. Parlamente, pas mus yra sakoma, e, yra labai lengva politiškai susitarti, kaip išleis, išleisi 2 milijardus eurų, tačiau pasiekti politinio susitarimo, kaip sutvarkyti valstybės biudžetą, yra žymiai sunkiau. Taigi tie iššūkiai iš tiesų yra žymiai didesni. Taip pat e, mes turime kalbėti apie Europos ekonominę padėtį, apie konkurenciją su Azijos šalimis, su JAV. Ir Europa tarsi atsiduria tokioje tarsi sumuštinio e, pozicijoje kai yra viduryje tarp didelių konkurentų. Austrijai ir jos ekonominiai politikai šio, šie trys esminiai iššūkiai, kuriuos aš paminėjau, yra esminė mūsų nacionalinės politikos dalis ir mes kai kurių tikslų E, kurie dabar atsispindi Europinėme semestre, pradėjome siekti jau 2007 metais. Mes e, padarėme atitinkamus e, pakeitimus savo teisinėje sistemoje dėl biudžeto ir mes numatėme, kad kiekvieniems ketver, keturiems metams yra, turi būti nustatytas finansinis planas su aukščiausia įmanoma įsiskolinimo riba. Ir kasmet e, yra nustatomas tas naujas planas vis kitiems metams. Tai yra dabar mes turime planą iki 2014 metų, o šiemet nustatysime planą iki 2015 metų. E, taip pat mes didelį dėmesį skiriame rezervo sudarimui, nepanaudotų lėšų rezervo sudarimui. Toliau 2013 metais E, mes turėsime visiškai naują biudžeto struktūrą ir sąskaitos bus e, e, vedamas panašiai kaip yra prekybos srityje. Taip pat didelis iššūkis yra atitinkamos mokymo programos ir čia yra labai svarbu, kad finansų ministerija prisimtų atsakomybės ir, ir kontroliuotų. Tačiau manau, kad mes esame puikiai pasirengę Europinio semestro užduotims. Mūsų deficitas praėjusiais metais buvo 4,1 procento, kitais metais siekiame 2,9 procentų. Taigi matote, kad mes pakankamai gerai esame pasirengę Šiemet balandžio mėnesį mūsų vyriausybė nustatys biudžeto programą artimiausiams ketveriems metams. E, taip pat bus diskutuojama e, Austrijos stabilumo programa ir jos sąryšis su ES stabilumo programa. E, taip pat mes čia kalbėsime ir apie atskirų žemių ekonominį stabilumą. Taip pat yra labai svarbu pabrėžti, kad dabar atėjo laikas, kai visos valstybės narės turi įvesti. E, tau, tokius taupimo biudžetus, jos turi taupyti ir e, mes no, norime pasiekti didesnio Europos Sąjungos biudžeto, tačiau e, manau, kad esminis e, dalykas čia būtų finansinių sandorių apmokestinimas, nors dabar trys ar keturios valstybės narės dar yra e, prieš jį, nes yra labai svarbu, kad mes reaguotumėm į realią ekonomiką ir jos sąlygas, kas jau išriškėjo prieš ma, iš, iš prieš mane pasisakiusių kalbėtojų kalbų. Taip pat yra labai svarbu, kad mes pasiektume esminio susitarimo. Pavyzdžiui, Austrijos socialiniai partneriai pasiekė susitarimo dėl e, atlyginimų ir dėl pensinio amžiaus. Aš jau baigsiu, ponė pirmininkė. Norėčiau dar kartą padėkoti, kad mus e, pakvietėte į šį susitikimą ir manau, kad iš tiesų mes turime dažniau susitikti, nepakanka susitikti tik kartą ar du kartus metuose. Ačiū. Dėkoju. Pereikime prie keturių pranešėjų dėl minėto paketo. E, Pirmajai žodį suteiksime. Pirmajam suteiksime žodį kolegai Fejo, prašom. Sharon, juk mė. Dėkuoju. Visų pirma, norėčiau pasakyti, jog labai džiaugiuosi galėdamas dalyvauti šiame posėdėje. Šešerius metus buvau Portugalijos parlamento narys Ir e, dabar galiu konstatuoti, jog e, keičiasi Europos klausimų diskutavimas nacionalinėse parlamentuose. Dabar yra teikiama didesnė svarbė Europos e, klausimams. Šiame mūsų aptarime pakete yra naujų priemonių, naujovių kaip jūs žinote. Ir visą tai atsirado dėl krizės ir dėl kilusių sunkumų, su kuriais dabar susiduria ES institucijos. Siekiant e, padidinti pasitikėjimą, stabilumo ir augimo paktu buvo ir numatytos tos priemonės makroekonominėje srityje, numatytos naujos biudžetinės e, procedūros. Dabar puikiai suprantame, jog reikia taip pat ir skatinamųjų priemonių taikymo, kurios būtų siejamos ir su tam, su tam tikromis e, sankcijomis. Diskusija šitais klausimais buvo novatoriška, mes e, kalbėjome su šešiais e, pranešėjais ir mums e, pavyko išlaikyti sąsąją su tikrovė, su realybė. Mums pavyko taip pat atsižvelgti į tai, kas yra teigiama ir Europos parlamente, ir už jo ribų. Manau, kad Europos parlamentas turi savo poziciją šitais klausimais. Europos semestras vaidina esminį vaidmenį šiame priemonių, aptariamų priemonių kontekste. Ir kadangi čia kalba sukasi apie institucinius dalykus, tai aš noriu pabrėžti tikslų svarbą. Mes e, turime diskutuoti ne vien tik apie priemonės, bet ir apie tikslus. Ir būtent todėl stabilumo paktas turi palaipsniui tapti vis labiau augimo paktu. Daugelį valstybių mes e, matome, jog yra reaguojama į krizę griežtomis priemonėmis. Aš manau, jog e, reikia atsižvelgti į mūsų ekonomikų perspektyvas. Mes kaip e, parlamentarai suvokiame, jog e, turime kreipti atitinkamą dėmesį į viešuosius finansus, tačiau turime taip pat matyti ir mūsų ekonomikų konkurencingumo perspektyvas. Turime suprasti, jog mūsų ekonomikos yra skirtingos. Kai kurios valstybės narės turi vykdyti daugiau struktūrinių reformų, kitos e, valstybės turės e, galbūt tam tikrose specifinėse srityse taikyti e, daugiau specifinių priemonių. Būtent todėl mums reikia daugiau koordinavimo Europos lygmenių ir todėl esminė svarba čia įgyja bendrijos metodo taikymas. Kol kas sprendimai, kurie yra siūlomi, yra sudėtingi, sunkūs sprendimai, bet mes turime bandyti tą krizę paversti e, galimybėmis naujomis. Europos parlamento vaidmuo ir jo e, bendradarbiavimas ir koordinavimas e, savo veiksmų su nacionaliniais parlamentais turi testis, svarbiausi klausimai turi būti diskutuojami ir turi būti dėl jų balsuojama. Nereikėtų, kad e, dokumentai būtų priimami Briuselyje be diskusijų, nes gilesnė diskusija leidžia užtikrinti geresnį koordinavimą, iškristalizuoti sąlyčio taškus. Europos parlamentas vis labiau tampa tikru parlamentu ir manau, kad nacionaliniai parlamentai taip pat vaidina vis didesnį vaidmenį. Dėkoju, Liza, prašau. Muito obrigada, Sharon. Eu começo exatamente onde. Dėkoju, Sharon. Norėčiau pratesti tai, ką pasakė kolega Fejo. Europos semestras. Ši tema, kurią mes šiandien nagrinėjame, tai manau, kad tas Europos semestras taps labai svarbia priemonė, kuri padės geriau koordinuoti atskirų valstybių narių planavimo veiksmus ir taip pat padės tom valstybėms narėms siekti e, geresnio sąryšio tarp atskirų vykdomų programų. Tai yra valstybės narės sieks įgyvendinti komisijos tikslus ir, aišku, savo nacionalinės programas. Aišku, tai jokių būdų nėra e, instrumentas, kuris yra primetamas. Negali būti taip, kad ši priemonė būtų primetama valstybėms narėms. Ne, tai, ne, tas europinis semestras negali būti tokia priemonė, kuri e, atimtų iš valstybių narių jų atsakomybę. Tai yra labai gera, gera priemonė, jeigu ji bus naudojama teisingai ir ji gali, aišku, turėti neigiamų pasiekmių, jeigu ji bus naudojama netinkamai. Dėl viso e, teisėkuros akto paketo, prie kurio mes šiuo metu dirbame, manau, kad tai yra istorinė galimybė, jeigu taip galima pavadinti, mes pagaliau pasieksime daugiau racionalumo, daugiau e, efektyvumo ir įtrauksime šios aspektus į stabilumo ir augimo paktą. Jeigu mes bendrai įvertinsime makroekonomikos situaciją, įsiskolinimo problemą, tai pamatysime, kad ši priemonė yra tikrai gera priemonė kovoti su šiomis problemomis, tačiau e, negalima šios priemonės paversti sankcijų paketu. Būtent to nenori Europos parlamentas. Negali būti taip, kad šis teisėkuros aktas taps e, sankcijų sąrašu e, toms valstybėms narėms, kurios nesilaikys atitinkamų rodiklių dėl įsiskolinimo, deficito, makroekonomikos rodiklių. Manau, kad kalbant apie komisijos pateiktus pasiūlymus, mums pavyks pasiekti, kad, šis, kad ši priemonė būtų taikoma tinkamai. Yra atskiri e, punktai, dėl kurių e, mes tarp institucijų netgi pasiekėme susitarimo. Skirtingose šios priemonės įgyvendinimo fazėse būtų labai svarbu, kad į tą įgyvendinimą būtų įtraukti piliečių atstovai, tai yra e, Europos parlamento nariai ir nacionalinių parlamentų nariai, nes jie atstovauja piliečiams. Aš tikiuosi, kad ši priemonė padės išspręsti ekonominio, makroekonominio disbalanso e, problemas. Ir aš manau, kad mes turime labai glaudžiai bendradarbiauti, įtraukdami naujus elementus į diskusiją. Tai yra, turime kalbėti apie konkurencingumo paktą ir euro paktą. Jeigu mes išnagrinėsime atskirų valstybių narių konkurencingumo situaciją, tai tuomet turėtume tuos, tos, tų situacijų atskirus elementus įtraukti į bendrą e, europinę programą. Būtent tai turėtų būti ekonominio valdymo esmė. Mes turime siekti išspręsti ekonominio disbalanso problemas. Parlamentai, tiek nacionaliniai parlamentai, tiek Europos parlamentas turėtų prisidėti rengiant atitinkamus rodiklius, kurie padėtų geriau įgyvendinti siekiamus tikslus tai yra kovoti su įsiskolinimu ir deficitu. Taip pat e, mes turime aiškiai išanalizuoti, kokia iš tiesų yra situacija valstybėse narėse, kokia yra užimtumo situacija, ekonominė situacija. Tai turėtų būti esminiai elementai, jeigu mes e, norime siekti tvarumo. Toliau kitas svarbus aspektas, kalbant apie makroekonominį disbalansą, reikia kalbėti ne tik apie kažkokias baudas ar sankcijas. Negalima bausti valstybės narės, kuriai nepavyko įgyvendinti sudėtingų tikslų, kurie buvo numatyti. Jeigu valstybė narė nepasiekė tikslų, tai dar nereiškia, kad ji nedėjo pastangų e, siekti tų tikslų, kad ji nebendradarbiavo ir panašiai. Aišku, visai kitas atvejs yra, kuomet yra nustatomi sukčiavimo kažkokie atvejai. E, siekiant ekonominio stabilumo e, reikia suprasti, kad situacija yra sudėtinga ir kiekviena valstybė narė turi prisijimti savo atsakomybę, bet taip pat mes turime atsižvelgti į visų valstybių narių situaciją. Tai yra, yra valstybių narių, kurios turi biudžeto deficitą, yra valstybių narių, kurios turi biudžeto perviršį, todėl negalime taikyti kažkokių automatinių rodiklių. Mes turime pasirinkti tokius rodiklius, kurie padėtų išsameu išanalizuoti situaciją valstybėse narėse. Ir netgi turime analizuoti tuos ekonominius ryšius tarp valstybių narių. Mes turime pažiūrėti, kiek veiksmų laisvės dar turi valstybė narė ir kiek tos veiksmų laisvės ji E, atsisakys, nes e, valstybių narių ekonomikos yra taip susiję, kad vienos valstybės narės veiksmai darys tiesioginį poveikį kitos valstybės narės situacijai. Tai kadangi mes kalbame apie Europos pažangą, tai turime daryti viską, kad gerai pasinaudotume tą priemonę, kuri mums yra pateikta. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū visiems atvykusiems į posėdį. Daugelis jūsų keliavo iš toli. Džiaugiamės matydami jūs čia e, ir galėdami diskutuoti su jumis. Dėl dviejų priežasčių turime dirbti labiau kartu. Pirmiausia, juridinės priežastys yra Lisabono sutartis ir paskui galiausiai krizė. Dėl to turime dirbti kartu. Aš norėčiau paminėti iš pradžių juridinius aspektus. Norėčiau pasakyti, kad Lisabono sutartyje visi gavom daugiau įgaliojimų ir nacionaliniai parlamentai, ir Europos parlamentas, nes buvo susiteta dėl bendros sprendimų prieimimo procedūros. Europos parlamentas nori tinkamai atlikti savo darbą. Jis nori pagal jam tenkančią atsakomybę dirbti tinkamai. Valstybės narės mums patikėjo tą atsakomybę, pavyzdžiui, dėl dalyvavimo teisės aktų priėmime. E, kai skaitote E, dokumentus tarybos. Ne viskas bus įgyvenama iš karto, kaip sakė ponas Van Rompoj, reikės, kad dar savo žodį tartume mes ir jūs. Ponas Van Rompoj pabrėžė, kad finansų priežiūros sityje buvo pasiekta didelės pažangos. Ir aš manau, kad vis dėlto šis parlamentas padėjo valstybėms narėms čia siekti labiau europietiškos sprendimų. Svarbiausias dalykas dabar yra krizė. Turime bendrą atsakomybę, kuri tenka mums visiems. Mūsų atsakomybė yra štai kokia. Praėjus kažkiek mėnesių ar metų svarbu pasiekti situaciją, kai mūsų ekonomika bus sveika, svarbu, kad europiečiai atgautų viltį. Šiuo metu daugelį valstybių narių yra žmonių, kurių padėtis tikrai nepavydėtina. Turime priimti tuos sprendimus, kurių reikia. Pirmiausia, dėl tarpusavio priklausomybės, kaip paminėjo ponas Kaziuak. Mes turėtume E, blaiviai diagnozuoti tai, kas įvyko, išanalizuoti tai, o kas gyvyko. Ir čia kalbu apie eurozoną. Valstybės narės kai kuriais atvejais nesilaikė tų įsipareigojimų, kurios buvo prisėmusios. Nei dėl viešųjų finansų, nei dėl disciplinos, nei dėl konkurencingumo. Noriu priminti, kad netgi jei buvo taikomas atviro koordinavimo metodas, mes buvome prisėmę uh, Um, įsipareigojimus dirbti taip, kad ES taptų konkurencingiausia ekonomika pasaulyje, nors jau pats uh, siekis buvo ganėtinai linksmas, pripažinkim. Na, neužtenka, kad kiekviena šalis uh, darytų tai, kas priklauso, ar apsimestų, kad daro tai, ką reikia. Svarbiausia yra kas kita. Turime išsiaiškinti, kaip įsitikinsim, kad vyks e, sveika kontrolė iš abiejų pusė kaip būtų galima užkirsti kelią, nes tai yra labai svarbu, kaip būtų galima užkirsti kelią problemoms, jeigu jų gali atsirasti. Ir aš manau, kad jeigu to nepavyks padaryti, tikslų pasiekti bus labai sunku. Ir kaip galima būtų vykdyti draugišką spaudimą šalims, kurios nukrypsta nuo kriterijų. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną iš siūlymų kuris yra visame pakete. Reikėtų, kad egzistuotų tikras dialogas Europos parlamente, kai komisija parengė ataskaitą dėl situacijos, kurioje nors valstybėje, ar dėl viešųjų finansų, ar dėl makroekonominio disbalansų. Reikėtų, kad vykstų dialogas čia Mes neprašome jokių papildomų įgaliojimų, mes tiesiog prašome dialogo, kad būtų galima įvertinti, kokios pasiekmes, kokios aplinkybės susiklosti toje šalyje, kokios yra pasiekmes, ar dėl darbo užmokesčių, ar dėl pensijų, ar dėl mokesčių. Mums reikia tų diskusijų, kuris vyktų ES lygių, nepaisant sienų, įveikiant kalbos barjerus ir panašiai. Tai yra mūsų siūlymo esmė siūlyčiau pažvelgti atidžiai į šiuos siūlymus. Ir neižvelgite čia Europos parlamento kažkokio noro į kažką kištis. Ne, tikrai ne. E, tiesiog, kaip minėjo ir kolegė Papandrėjau, tai gali būti tikrai labai naudinga nacionalinių parlamento atstovams atvykti į Europos parlamentą. Džiugu, kad ponė Legerdai, ponas Sovol atvyko čia. Mums reikia to dialogo ir čia jokių tabų mums nereikalingi, nereikia, nereikalingi jie. Ir dar, ponė pirmininkė, noriu išpridurti štai ką. Mes e, dar ne, galutinai nepatvirtinome dokumento, aš tiesiog e, dėl euro obligacijų iškėliau šitą klausimą. Dėl ko? Dėl to, kad iki šiol mes dar nepasinaudojome, ir apie tai šiandien nekalbėjome, nepasinaudojome dėl Europos tarptautinio statuto, tarp valstybių narių sprendimų, ES sprendimų dar trūksta sąsajų. Mes norėtume kad galėtume pritraukti ES viso pasaulio kapitalą, kad būtų galima finansuoti ekonomikos augimo projektus ir galbūt e, dar, dar toliau žvelgiant į ateitį, kai mūsų finansai jau bus sanuoti, mes turime galvoti ir apie tą laikotarpį, mes turime veikti drąsiai, efektyviai ir nebandyti ne, ne, ne, ne gintis visą laiką nuo kažko, pavyzdžiui, kad ir nuo jungtinių valstybių. Tiesiog nėra ko mums gėdytis, turime dirbti savo darbą. Dėkoju. Pirmininkė, dėkoju. Um... Pone Ford, dėkoju. Iš tiesų išgirdėm, išgirdome labai įdomių dalykų, pasisako nacionalinių parlamentų atstovai ir jie savo valstybių poziciją dėsto. Man ekonominės valdysnės pakete svarbiausias dalykas yra tas, kad mes siekiame sukurti sveikas ekonomikas valstybėse narėse. Mes suprantame, kad vienos šalies ekonominė sveikata yra susijusi su kitos ekonominė sveikata, nes šalis tarpusavį yra glaudžiai susijusios. Mūsų visų interesas yra bendras - turėti sveiką ES ekonomiką. E, mūsų kolegos minėjo 27 E, kolegė minėjo pavyzdį, kad 27 valstybės narės turi susitarti, kokį sumuštinį valgys pietums. E, na, liūdna būtų, jeigu visi turėtume valgyti tą patį maistą. Tiesiog tokių, tokių klausimų gali kilti. Štai dabar mes priimame e, priemonių paketą. Valstybės narės turi tas priemonės pripažinti, jos turi sutikti, kad tai yra geros priemonės ir mūsų visų labui, kad tai yra kaip sveikatingumo dieta. Norėtume, kad ta dieta atneštų netrumpalaikių, ilgalaikių teigiamų pasiekmių. Svarbu įtvirtinti daugiau skaidrumo, svarbu, kad mokesčių mokėtojai suprastų, kas vyksta, svarbu, kad jūsų kaimynai ir jūs suprastumėte, kas vyksta, kad galėtumėte tinkamai prognozuoti ir tinkamai įvykiams pasiruošti. Labai svarbu pasiruošti tokiems dalykams. Aš manyčiau, kad ES biudžetas turėtų būti lygiai taip pat e, aiškinamas ir komentuojamas, kad valstybėse būtų suprantama, kas vyksta. Žinau, kad jums visiems reikės pateikti savo išvadas ir jas padaryti. Jūs turite savo nacionalinės taisyklės šalyse ir turite jų laikytis. Kalbant apie ES populiarumą, galiu pasakyti štai ką. E, tas, kuris neduoda saldainių ar šokoladų vaikams, dažnai būna vaikų nemylimas. Taip ir čia. Taryba turi priimti nepopuliarius sprendimus. ES institucijos uh, irgi atsisako daryti vienus ar kitus veiksmus ir valstybių narių nėra labai mylimos. Tai štai, turime kalbėti apie 17 ar 27 šalis, gal 17 plus 10 kitų. Jungtinės karalystė yra dar atskiras atvejis. Tai štai, egzistuoja tų jungčių įvairūs lygmenys. Vienos yra eurozonos narys, kitos ne. Vienos šalis priima vienokias ekonomis priemonės, kitos kitokias, bet bendrumas turi būti, nes tikslas yra bendras. Eurozona, reikia jos nereikia, vėlgi, čia yra kitas klausimas, tačiau aš manau, mes turime uh, neužmiršti, kad tikslai yra bendri ir kolega iš Lenkijos čia labai aiškiai suformulavo, kas ir kaip. Aš suprantu, ką jūs kalbate apie pensijas, apie pensijų fondus. Mes žinome, kad taisyklės yra nevienodos atskiruose valstybėse narėse. Dėkoju taip pat kolegai iš Belgijos, nes jūs minėjote apie bankus. Norėčiau pasakyti, kad ten buvo, kad daugelis valstybių turėjo asmeninių skolų, tai nebuvo tik vyriausybės skolų. Tiesiog atsitiko jau taip, kad daugelis pinigų pateko į tuos taip vadinamus nekilojimo turto burbulus. Mano šalyje e, labai nuobodus komercinis bankas, Šiaurės bankas irgi susidūrė su didžiulėmis E, neigiamo balanso ir likvidumo problemomis būtent dėl šito. E, šis bankas vykdė labai agresyvę skolinimo politiką. Aš manau, kad mums reikia visame pasaulyje labai aiškių taisyklių šiame sektoriuje. Bankų sektorius turi būti aiškiai reguliuojamas. Tačiau bankai Investavimo bankai dirba visur. Ir Ispanijoje, ir Graikijoje, ir visur kitur. Ir jeigu vienu ir problemų iškilta, jos pas jūs ir kitur. Turime to neužmiršti. Man džiugu dirbti šiandien čia su jumis. Tikiuosi, kad artimiausiais mėnesiais šis bendradarbiavimas tęsis. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Dabar pereikime prie bendrų diskusijų. Štai, turiu nemažai mėlynų formuliarų. Pirmiausia, tiksliau perskaitysiu, kas nori kalbėti. Iš Italijos ponas Džordžeti, ponas Fosganien iš Rumunijos, iš Prancūzijos. Užsirašė taip pat kolega, ponas Andriukaitis iš Lietuvos, iš Italijos taip pat nori kalbėti ponas Karavalija iš Latvijos. Ponas Krys, regis, jeigu teisingai ištariau, sako pirmininkė, iš Europos parlamento. Ma, Manuel, ponas Džordžetį, jums žodis pirmiausia. Grazie, prezidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Italijos parlamente mes e, bandėme, kaip galima, greičiau uh, aptarti e, tos aspektus susijusius su e, euro e, semestru ir e, įgyvendinti mūsų nacionalinėje teisėje tas numatytas e, priemonės. Mes e, teigiamai žiūrime į 2020 metų strategijos e, e, aspektų vertinimą. Tačiau kita vertus e, atrodo, jog tie tikslai yra be galo ambicingi. Aš nesakau, kad jie yra nesuderinami, tačiau kalbant apie skolos sumažinimą ir deficito sumažinimą, tai iš tikrųjų dabar e, labai sunku suderinti šitos tikslus su 2020 strategijos tikslais. Mes kaip e, biudžeto e, komitetas pastaraisiais metais pat, turėjome padėti vyriausybei vykdyti tinkamą biudžeto politiką ir galbūt mažiau galvojame apie ekonomikos atsigavimą kaip po tokį. Tačiau yra tame ir tam tikrų teigiamų aspektų. Visų pirma, reformos aspektai, kurie turi būti nagrinėjami ir europinėme kontekste, verčia mus galvoti apie ekonominės politikos esminius pasirinkimus. Tai, tai yra galvoti ir apie vystimas ekonominį, ir apie augimą. Kaip tinkamai pažymėjo prancūzijos kolega, diskusija šitais klausimais vyko gana karštai ir karštlygiškai. Ir turint omenyje balandžio e, mėnesį mes turime diskutuoti apie šalies e, padėtį ir reformas. Tačiau dabar mes tai darome ir dėl to, kad tas impulsas yra duodamas iš Europos. Aišku, mes negalime nesižvelgti ir į kitas e, problemas ir kitus sunkumus šitame kontekste. Nacionaliniai parlamentai dabar dalyvauja tokioje diskusijoje, kurioje anksčiau nedalyvaudavo. Nes anksčiau šitie dalykai buvo sprendžiami vyriausybių kartu su e, taryba, su vadovų taryba. O e, parlamentai nebūdavo įtraukiami į tą procesą, dabar parlamentai dalyvauja visą na, tame procese. Aišku, ne mes spre, priimam sprendimą dėl pagrindinių krypčių, tačiau esame dalyviai. Ir todėl ta diskusija, kuri vyksta šiandien, rengiantis kovo pabaigos sprendimams, yra proga įtvirtinti geriausią praktiką ir, ir patirtį Aišku, 27 valstybės narės yra, kiekviena iš jų turi savo specifiką, tačiau tokiuose diskusijuose e, iškristalizuoti dalykai galbūt bus e, sėkmingai pritaikyti ateityje, o su laiku visi šitie aspektai tik tai gerės. Dėkoju. Rumunijos atstovas, ponas Foskanė, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu Rumunijos senato poziciją išreikšti. Noriu paremti bendradarbiavimo plėtrą tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento. Aš manau, kad tai yra tikrai labai svarbu, kad visi kartu galėtume siekti bendrų tikslų numatytų ES 2020 strategijoje ir e, pakete dėl ekonominės valdysenos. Kalbant apie Europos semestrą, turėtume pastebėti, kad čia yra svarbios trys dalykai. Procedūros, techniniai dalykai. Mes juk nieko apie tai nediskutavome. Ir turim sutarti, kokios bus diskusijų sritis. Pirmiausia, dėl procedūrų. Žinote, yra iš tikrųjų labai svarbu bendradarbiavimą tarp Europos komisijos ir parlamento su nacionalinėmis struktūromis grįsti skirtingų pagrindų. Reikėtų pakeisti mūsų santykius su Tarptautiniu valiutos fondu. Jeigu mes pradedame dėrėtis, dėrėtis nacionalinių makroekonominių lygių, e, kalbant apie mūsų ekonominę strategiją, tai tuomet e, tą patį darome su Europos komisija dabar. Tai yra pakartojimas to, tų dėrybų, kurios vyksta su Tarptautiniu valiutos fondu ko, į kokius makroekonomikos rodiklius atsižvelgime. G20 tuke vyksta įdomios diskusijos dėl to, kaip būtų galima kombinuoti e, šalies e, skolos įvairius rodiklius, privačios skolos ir, ir, ir, ir vid, vidaus skolos, kombinuojant su šies rodiklius su duomenimis apie piliečių indėlius bankuose, pavyzdžiui. Dar vienas labai svarbus dalykas yra įvairių rodiklių tinkamumas. Pavyzdžiui, mano šalyje nurodomas ne, darbo rodiklis nieko nereikštų, nes pusė žmonių neturi darbą. Didelė dalis yra išvykusių, dirbančių Europoje, visur. Mes turime kalbėti, man atrodo, apie bendradarbiavimo sritis. Pavyzdžiui, sveikatos apsaugos sistema, draudimo sistemos nėra susijėtos bendra europinė politika. Tol, dėl to yra labai sunku analizuoti, kas vyksta šios rytyje. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau iškelti, yra įmanomumas prognozuoti. Jeigu kažkas per metus pasikeičia, mes nebegalime remtis mūsų diskusijų išvadomis. Ir yra tokių šalių, kaip manoji, pavyzdžiui, kur yra labai dinamiška ir tie rodikliai turi keistis labai greitai. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Prancūzijos atstovas. Ponas ar ponia Gobė, sako pirmininkė. Prašau. Non, c'est monsieur. Okay, Ponas. Dėkoju, ponia pirmininkė. Mano pasisakymas irgi bus kaip reakcija tai, ką sakė ponas Van Rompoj dėl augimo ir stabilumo pakto. Pritariu tam ką jis minėjo. Man regis, tai yra šiek tiek kitaip suformuluoti dalykai, negu galima rasti spaudoje. Aš manau, yra dalykų, kurie priklauso ES kompetencijos sryčiai, o tikslus turi nubrėžti ES, o pasitų tikslų siekimų priemonės turi rinktis valstybės narės. Norėčiau paminėti dar keletą kitų dalykų. Kai kalbame apie priemonės, kalbame apie biudžeto taupimą. Visi žino, ką tai reiškia. Ypač, ką tai reiškia silpniausiams mūsų valstybėms narėms. Niekas arba labai nedaugas sutinka dėl to, kad reikia didinti mokesčius. Prancūzija parodė, kad jokio efekto ekonominiam augimui neturi tokia priemonė kaip mokesčių sumažinimas turtingiausiems, kaip padidinti e, dirbančiųjų pajamas. Tai yra kitas klausimas. E, paslaugos visuomeniai, ar turi būti traukiamos į biudžetą ar ne, tai irgi yra klausimas. Švietimas, ar jis turi būti mokamas ar ne, ar jis brangiai kainuoja, ar, ar jis turi būti mokamas, vėlgi yra e, daugybė klausimų susijusių su šia sritimi. Norėčiau pridurti dar štai ką. Elementą, kuris nepriklauso šiai kategorijai, apie kurį nedaug yra kalbama. Apie jį kalbėjo atstovė iš Junktinės karalystės. Tai yra atskirų namų ūkių įsiskolinimas. E, tų įsiskolinimų yra labai daug. Kai, kurio, kai kurie namų ūkiai, šeimos nebesugeba e, gražinti skolų dėl to, kad jos neturi jokios perkamosios galios. Jeigu žmonės skolinasi imdami kreditus tam, kad galėtų nupirkti žaislų vaikams arba kad galėtų pavalgyti, tai vadinasi problema yra ir ją reikia spręsti. Aš manau, kad tas termometras, kuris leistų pamatuoti mūsų ekonomikos e, įkaitimą, turėtų būti geras termometras. Kyla klausimas, ar visada gerų naudojamės. Dėkoju. Uh, yes. Ačiū. Jos, jei norėtumėte pasakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai norėjau prisiminti tokias dvi mintis. Visų pirma, pono Trišė pasisakymą. Tai yra Europos centrinio banko pirmininko pasisakymas. Jisai e, apgailestavo, kad e, komisijos pasiūlymai dėl ekonominio valdymo yra žymiai silpnesni lyginant su tuo, kokius pasiūlymus pateikė taryba. Ir kad būtent dabar nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas turėtų ištaisyti tuos pasiūlymus. Tačiau esminis dalykas yra toks. Visi pagrindiniai duomenys kuriais yra remiamasi e, ekonomikos e, ir pinigų sąjungoje, ne, jie visi sužlugo tie duomenys. Ir mes dabar kalbame apie gelbėjimo priemonės, ir taip pat netgi yra tikimasi, kad ir privatus investuotojai dalyvaus tose e, gelbėjimo priemonėse, prisidės prie jų. Tačiau esminis dalykas, dėl e, kuris yra susijęs su ekonominiu valdymu, yra, aišku, visų pirma, konkurencingumas. Ir todėl mums reikia e, tokio pagalbos priemonių paketo, kuriame dalyvautų ir privatus sektorius, nes dabartinis laikinasis pagalbos priemonių paketas pakankamai neveikia, tas buvo konstatuota jau kovo 11 dieną, e, buvo paprašyta Airijos konsoliduoti biudžetą, kad būtų sumažintos palūkanos, tačiau kai yra palūkanų norma yra tokia aukšta, neįmanoma e, turėti kažkokios veiksmų laisvės Toliau kitas garsus e, mechanizmas yra euro obligacijos. Mes turime kalbėti apie įsiskolinimo procentą, kurį dar būtų galima toleruoti, nekeliant grėsmės visai, visam eurozonos sta, stabilumui. Ir iš tiesų negalima e, eurozonos stabilumo e, daryti priklausomą nuo atskirų valstybių narių veiksmų. Ir jeigu valstybės narės nebus pasirengę kvotų, tada jos nebegaus paramos iš, nebeturėtų gauti paramos iš tos stabilumo fondo. Manau, kad šiuo metu mums trūksta kažkokio tilto, prie, kuri, kur, kuris užtikrintų prieigą prie tų pagalbos priemonių. Ir euro obligacijos nereiškia, kad reikės atsisakyti biudžeto drausmės. Mums reikia kaip tik priemonės, kuri užtikrintų tą drausmę. Uh, Ponas Andriukaitis, prašau. Galime, ponia pirmininkė. Gerbimi kolegos, mūsų dabartinis diskusijų e, e, raundas yra apie Europos parlamento ir nacionalinių parlamento atstovų dialogą Europos semestro klausimu. Ir aš labai norėčiau, kad mes pasidalintumėm e, būtent to dialogo kontekste, pasidalintumėm konkrečiais dalykais. Nes dabar mes kalbam labai daug ir apie viską. Tuo tarpu temoj Europos parlamento ir nacionalinio parlamento dialogo temoj e, Europos semestro atžvilgių be galo svarbus yra darbiniai klausimai. Patikėkite, mes Europos reikalų komitete Lietuvoje kartu su biudžeto ir finansų ir ekonomikos komitetais darėme bendrus posėdžius ir mes susidūrėm su didžiuliais sunkumais grafiko su didžiuliais sunkumais dokumentų srautų tvarkymo ir to dialogo organizavimo, išdėstymo jo laikė. Štai mes Lietuvos Seime nubrėžėm, kad iki vasario mėnesio vyriausybė mums pateikia konvergencijos programą, nacionalinių reformų programą, nacionalinio biudžeto rodiklių, e, reiškia, dydžius ir taip pat dokumentų tam tikrą analizę iki vasario mėnesio. Patikėkite, tai milžiniškos šusnis popierių, tai labai sudėtinga svarstyti. Toliau. Iki kovo pabaigos mes jau imamės, norime gauti fiskalinės politikos gairių visą e, paketą Ir tada mes iki balandžio jau norime matyti konvergencijos programos ir nacionalinių reformų programų bendrą kontekstą. Ir gegužės mėnesio pabaigoje mes jau norime pamatyti ir teisės aktų, ir Europos komisijos pasiūlymų, ir kitų reikalų, kaip sakyti, sudėstymai tam tikrą priemonių ir veiksmų planą. Tai pažiūrėkime dabar Europos semestro kontekste, kiek reikia derinti dalykų, kad kartu su Europos parlamento komitetais ir su nacionaliniu parlamentu komitetais pamėginti išdiskutuoti bendrus kažkokius tai na, grafikus ir bendrus tikslesnius, e, e, kaip sakyti, nu, numatomus tikslus. Visiškai aišku, kad ekonominis koordinavimas ir ekonominis stiprinimas labai regionalizuotas. Lietuva stipriai priklauso nuo Vokietijos, nuo Skandinavijos šalių, nuo Lenkijos, mūsų supa Baltarusija, Kaliningradas, e, mes turime tris Baltijos valstybės savo specifiką. Ir aišku, kad mūsų Europos semestro kontekstai ir ekonominių politikų koordinavime mums reikalingas ir Europos semestro regioninis aspektas, diskusuoti su skandinavais, su vokiečiais, su lenkais, nes mes turime taip pat Europos parlamente pamėginti išdėstyti tam tikrą regioninę e, e, koncepciją, bendro farvaterio kontekstą, einant bendrą vagą. Štai kodėl aš manau, kad mums šiandien jau ten nėra jokių abejonių, kad mes, kad mes turime dialogą kaip tik dar intensyvinti. Bet problema yra kita. Kaip mes tą turim daryti? kokie kaštai, kiek kartų, kaip susitinkame, kaip diskutuojam. Galbūt galima, e, galima įjungti telekonferencijas, teletiltus, pamėginti daryti, kaip sakyti, įvairias formas, kad nereiktų vien lėktuvai skraidyti, nes tai brangiai kainuoja. Bet visiškai akivaizdu, kad kad Europos semestro, dabar kai startuojame, Europos semestro problematika tik atsiveria. Aš e, žiūrėdamas į tai buvau Europos konvento narių, rengėme Europos konstituciją, dėja, ji nebuvo patvirtinta, kai kurios šalis ją atmetė. Buvom įsigalvoję dėl Lisabonos strategijos ir misteris Lisabonas ir ką tik nori, dėja taip pat, e, kaip sakyti, konstatuojam, kad nepavyko. Dabar startuojam su Europos semestrais pasimokykime iš buvusių klaidų. Mums reikia labai daug ir detaliai ir techniškai aptarinėti mūsų dialogo aspektus, nes dažniausiai velnės slypi detalėse ir dėl to po to patyrėme e, nesėkmės. Todėl aš tikrai norėčiau, kad mūsų dialogas įgautų daug konkretesnės formas. Ačiū. Thank you. Uh, and now back to Italy again and Mr. Garavaglia. Dabar žodis teikiamas Italijos atstovui. Sė, prezidentė. Dėkuoju, panė pirmininkė. Bendradarbiavimas tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų buvo jau minimas ir per ankstesnius susitikimus. Italija visuomet pritarė pono Lemasūro pasiūlymui, pasiūlymui sustiprinti tarp institucinį bendradarbiavimą būtų naudingas e, susitikimas tarp Europarlamento ir nacionalinių parlamentų, kad būtų įmanoma patikrinti prieš priimant e, e, biudžetus, ar Europos prioritetai atsispindi nacionalinėse biudžetuose. Taigi tas tarp institucinis bendradarbiavimas turėtų būti koncentruotas į ekonominę politiką, tikslus ir Europą 2020. Damasūros pasiūlymas numato sustikimus tarp Europarlamento ir nacionalinių parlamentų iki priimant nacionalinius e, biudžetus, tai reiškia būtų apie e, mūsų nuomonę apie rugsėjo mėnesį. Taip pat e, nacionalinėse, kadangi nacionalinėse biudžetuose turi būti numatyti atitinkami dalykai, turi būti ir tam tikra veiksmų laisvė numatyta. Tai sakė ir pranešėja, ir kolega Džordžetį iš mūsų parlamento. Per šią krizę deficitas buvo 4,5 procentų, buvo numatyta iš, iš anksčiau, kad, kad 5 turėtų būti. Uh, o biudžeto. Aišku, šitie kriterijai galėtų keistis ateityje, tačiau kol kas mano minėti parametrai nekelia e, didelio nerimo. Mes turime daugiau išteklių ieškoti aplinkosaugos srityje taip pat. Aišku, kad e, tas parlamentinė diskusija turėtų vykti būtent čia ir tai galėtų leisti mums išsiaiškinti konvergencijos aspektus ir susipažinti su pagrindinėmis problemomis, kurios kyla konvergencijos kontekste. Taip pat galėtume leisti nacionaliniams parlamentams uh, įgyvendinti kai kurias e, sunkius ir, ir skausmingus sprendimus. Dėkoju. Kolega Olišmit, dėkoju. Poninė pirmininkė, na, valgyti sumuštinius veikla yra įdomi, tačiau aš bijau už tai, ko. Gali atsitikti taip, kad sumuštinių nebeliks ES, juos suvalgys, pavyzdžiui, kinai ar kažkas kitas. Tad e, tai ir turėtų būti mūsų didžiausias iššūkis. Sakau tą labai kukliai. Aš manau, kad mūsų galimybės problemas išspręsti yra tik bendradarbiaujant realius. Aš e, žinau, kokią nuomonė vyrauja Švedijoje ir jos parlamente. Bet jų kontekstas kinta kasdien. Matome, kas vyksta Japonijoje. Tai juk mus palies visus. Nenorime galbūt šito, bet dėja taip atsitiks. Pavyzdžiui, Kanzase buvo išdalintos blogos paskolos, kurios mus palietė, norėjome mes to ar ne. Taigi, belieka susitarti tik dėl to, kaip glaudžiai bendradarbiausim. Pone Ford, norėčiau Jums pasakyti, kad ribos to bendradarbiavimo yra dangui, dangus yra riba. Neįmanoma likti kiekvienam tik prie savo problemų. Aš manau, kad istorija meta mums iššūkį. Mūsų liktai klausima, kodėl iki šiol nieko nedarote. Čia mes turime kalbėti ne apie, apie šengeną, patentus ar taip toliau ir panašiai. Turime kalbėti apie svarbiausius ES iššūkius. Jeigu nedirbsim kartu, liksim nuo šaly. Pakte yra sakoma, šis paktas bus teikiamas 21-22 kovo tarybai. Dalyvaus valstybės eurozonos narės ir nenarės, jos, kurių prašoma nurodyti, ar jos nori pakte dalyvauti ar ne. Turite tiesiog nuspręsti, ar jūs prisijungiate prie to pakto ar ne. Aš esu iš šalies, kuri nori prisijungti prie euro E, tačiau kol kas to nepadarė. Aš manau, kad tai yra pavojingas dalykas. Europa skils į, didal, į dvi dalis, netgi tris. Aš manau, kad mūsų atsakomybė čia yra kitokia. Mes turime užkirsti tam skilimui kelią, mes norime sakyti, kad turime dirbti kartu ir norime tai daryti. E, viskas bus pasiekta po truputį, laiptelis po laiptelio, tačiau Europa kaip vieninga turi egzistuoti. Turime dirbti kartu, siekdami tvarumo, aiškumo e, Europos Sąjungai. Dėkoju, pirmininkė, ačiū. Iš Latvijos kolega kalbės. Prašom. Paldies priekšstādātājs kundz par iespēju uzrunāt. Ponas Reirs, dėkoju, ponė pirmininkė, už galimybę kreiptis e, į šio įdomaus posėdžio narius. Norėčiau patarti porą žodžių apie Latviją. Ir noriu dėl ateities tarti porą žodžių taip pat konvergencijos programa ir biudžeto e, programų siūlymai kol kas nebuvo labai reikšmingi. Latvija planuoja savo biudžetą remdamasi tuo pagrindu, kuris egzistavo iki šiol. Buvo prisimti tam tikri įsipareigojimai. Mes patyrėme didžiulę krizę, kadangi anksčiau nebuvo biudžeto politikos koordinavimo. Mes remiame pastangas kurias deda Europos komisija. Mes taip pat siekiame, kad pusiausvėros biudžeto planavime būtų kuo daugiau. Mes suprantame, kad šalis tarpusavį ES yra susijusios, kad problemos kaiminėse šalyse gali turėti pasiekmių Latvijoje ir atvirkščiai. Kaip jau sakiau, Latvija remia šį glaudų koordinavimą tarp budžetų procedūrų atskirose valstybėse. Yra logiška, kad konvergencijos programos ir nacionaliai biudžeto procesai vyksta, vyktų bendrai. Tai būtų logiška. Latvijoje konvergencijos programos ir nacionalinis biudžetas turi būti patvirtintas parlamento Prieš tai, e, prieš patvirtinant, šitie dalykai yra nagrinėjami kitų parlamentų kompetentingų komitetų. Kai dėl nacionalinio biudžeto, nacionalinės biudžeto procedūros, galime pasakyti štai ką. Mes priėmėme pakeitimų susijusių su 11 metų biudžetu. Galiausiai mes norime dėkti geresnę fiskalinę discipliną. kuri būtų tvirtinta įstatymuose. Tam mums reikia laiko. Šis laik, Ko tar, tai šitas pasiskirtas darbų kalendorius gali nesutapti su konvergencijos programų rengimu. Nes turime su labo mėnesį. Mums reikia tam tikrų specifinių procedūrų. Mes manome, jog finansinė politika ir biudžeto politika valstybėje narėje yra būtini dalykai. Turime kartu dirbti, kad atsirastų tam tikras tvarus planas. Europos parlamentas turi palaikyti ryšių su valstybėmis narėmis, remdamasis egzistuojančiais teisės aktais. Mes manome, kad naujų procedūrų netgi nelabai reikia. O kai dėl Europos semestro ir koordinavimo tų darbų su valstybėmis narėmis, dėl keitimosi patirtimi, galime pasakyti, kad pritarėme siūlomoms priemonėms, pritarėme komitetų pirmininkams, kad dviejų posėdžių per metus, jų susitikimų per metus nepakankamus, reikia daugiau bendrų posėdžių tarp nacionalinių parlamentų atstovų ir Europos parlamento atstovų. Mums tai leistų geriau pasikeisti nuomonėmis ir koordinavimo darbe tinkamiau dalyvauti. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Slovenijos atstovas, ponas Čepič, prašau. Hvala lepa za besedo, gospod predsedujoča. Včerajš... Ačiū pirmininkė. Vakar įvadinėje kalboje Europos investicijų banko ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko atstovai pasakė įdomių dalykų, įdomių išgirdome iš pirmininko Van Rompoj. Iš visų triško didžiulis optimizmas. Ne va štai mes Europos Sąjungoje žinome, kaip išbristi iš finansinės ir ekonominės krizės. Ir visais atvejais buvo sakoma, tai mus padarys stipresniais, galėsim geriau atremti ateities iššūkius. Tačiau Europa yra multikultūrinis darinys, ekonomiškai labai įvairūs darinys. Kad dirbtume sėkmingai, jeigu norime sėkmingai dirbti, nekoordinuotų strategijų negalim priimti. Piliečiai dabar irgi deda didžiulės pastangas ir jų tos pastangos yra labai įvairios. Nacionalinių parlamentų ir Europos parlamentų bendradarbiavimas, esant tokiam kontekstui, yra labai e, svarbus. Šiandienos posėdis yra vienas iš tų bendradarbiavimo elementų ir man atrodo jis yra tikrai sveikintinas. Kaip vakar buvo pasakyta, Europa turėtų atkreipti dėmesį ne tik į du, bet ir į daugiau dalykų. Būtent dėl to aš manau, kad Turime pirmiausia atkreipti dėmesį į silpniausiasias grandelės Europos Sąjungoje. Krizė parodė, kad trūkstant stabilumo vienoje valstybėje narėje, tą trūkumą e, pajunta visa Europos pinigų sistema, jinai stipriai supurtoma. Netaip svarbu, kaip išsivyščiusi yra ta šalis, kuri patiria problemas. Mes Slovenijoje, renkdamiesi Europos semestrui, jau sudarėme nacionalinę programą. Ji remiasi kai kuriais svarbiais dalykais, kuriuos norėčiau čia paminėti. Pirmiausia, makroekonominė priežiūra. Ji apima e, prognozes makroekonominės, ekonomikos augimo prognozes, E, viešųjų finansų priežiūra nuo 11 iki 15 metų. Na ir galiausiai taip pat e, apima priemonės susijusių būsų prioritetais. Krizės metu e, taip pat Slovenija susidūrė su deficitu, siekia 3 procentus. Mūsų tikslas yra, jis viršė tiksliau 3 procentus, mūsų tikslas dabar yra grįžti žemiau 3 procentų slengščio deficito. Norime, kad e, ekonomikos augimas būtų nestojantis iki 15 metų ir toliau. Mums svarbu tinkamai tvarkyti su struktūriniu deficitu, tinkamai uh, užtikrinti paslaugų sektoriaus uh, funkcionavimą, taip pat padidinti uh, investicijas į mažas ir vidutinės įmonės. Svarbu, kad auktų mūsų BVP, tai yra labai svarbus dalykai būtini sėkmingai plėtrai. Be abejo, lankstumas darbo rinkoje yra labai svarbus dalykas ir didesnis koordinavimas dėl darbo užmokesčio koordinavimo. Mes remiame verslumą skatinančias priemonės, remiame e, mokslo ir švietimo plėtojimą, darbo rinkos koordinavimas, transportos, transporto ins infrastruktūra taip pat yra labai svarbus elementai ekonomikos augimui skatinti ir BVP augimui skatinti. Aplinkos saugos politika, socialinė sauga ir viešas administravimas irgi tai yra labai svarbios rytis. Visos tos rytis buvo atspindėtos nacionalinėme biudžete. Mūsų partnerystė su kitom suinteresuotom pusėm taip pat yra užtikrinta. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Dabar grįžtame prie parlamento, Europos parlamento atstovų Ferroš Beres rengia pranešimą Europos semestro klausimų, jai žodis. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kadangi kalbėjau pirmoje dalyje, tai buvau numačęs taip pat pasisakyti ir šioje dalyje. Dėkuoju, kad suteikėt man žodį. Diskusijos tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų šiuo metu laiku prasidėjo prieš septynius metus. Ir tuo metu, kai prasidėjo, buvo kalbama apie tai, kas buvo vadinama pagrindinės ekonominės e, ir, e, ir politinės kryptis. Ir į tas diskusijas joks finansų ministras e, neatsižvelgdavo tuo metu. Būdavo bandoma kartu apibrėžti tam tikrus diagnostinius dalykus, o paskui valstybės narės to remdamasi e, rengdavo nacionalinius biudžetus. Praeitįje aš bandžiau pasidomėti biudžetinę specifiką valstybėse narėse ir kiekvieną kartą aš būdavau labai nustebinta, kad tos europinės kryptis iš anksto parengtos būdavo praktiškai minimos tik tai e, labai, labai griežtai prieš Bruselį nusistačiusių politinių jėgų. Tuo tarpu, užuot e, lyginus tuos dalykus ir gyvendinus e, tai, kas naudinga, ir užuot atsižvelgus į e, tą įvairovę situacijų, būdavo viskas daroma labai formaliai. Ir per pirmuosius dešimt metų eurozonoje iš esmės tie dalykai e, išvirto konkurencingumo prieštaravimais, o ne konvergencija. Ir todėl e, prieš tai dirbęs komisijos pirmininkas pavadino stabilumo ir augimo aktą kvailu aktu. Dabar vėl vyksta Europos semestras ir vyksta šitie susitikimai, tačiau, kad vėl nesidurtume tokioje situacijoje, beje, aš esu iš tokios valstybės, kuri pasisako už ekonominį valdymą. Aišku, viena vertus yra sakoma, kad reikia ekonominio valdymo, tačiau kita vertus sakoma, kad reikia, kad Briuselis nieko neužsiimtų šio, šioje srityje. Ta, taip irgi negali būti. Europos semestras yra galimybių langas, kuris leidžia kartu e, pabandyti diskutuoti, veikti ir pasidalyti. E, E, informaciją apie tai, ką kiekvienas turi daryti. Aišku, kadangi jau kurį laiką mes dalyvavom šitame procese, tai mes suprantam, kad mums reikia tikros diskusijos. Ir aš, kaip pranešėja, pavyzdžiui, norėčiau išklausyti jūsų nuomonės, jūsų reakciją, jūsų pageidavimus. Aš galbūt jau per ilgai e, kalbu, tačiau. E, kaip yra organizuojamas Europos semestras. Sausio mėnesį Europos komisija pateikė augimo e, peržiūros dokumentą. Tai yra gairių dokumentas. Paskui vadovų taryba kovo mėnesį patvirtina tą dokumentą, o dar prieš vykstant vadovų tarybai kovo mėnesį komisija jau pradeda diskusiją su kiekviena iš valstybių narių ir bando įsiaiškinti, kokios yra rekomendacijos iš kiekvienos šalies pusės dėl šitų bendrų gairių, o paskui e, kiekviena valstybė užpildo savo tą kelrodį planą. Tačiau e, kada ir kaip mes turim kalbėti kartu. Aš kalbėjau su pono Bernaru Laguje, nacionalinės asamblėjos pirmininku, jisai mano, kad gegužės mėnesį turi vykti mūsų diskusija. Aš manau, kad tai per vėlu jau. Ir remiantis tuo, e, kas yra daroma per tos susitikimus, kurie jau institucionalizuoti, mes turim turėti orientacinę diskusiją. Aš žinau, kad Kozakos srityje taip pat buvo iškelta Europos savaitės idėja, tačiau jinai nebuvo palaikyta. Bet e, rimtai kalbant, jeigu norime tikrai diskutuoti apie ekonominę politiką, kokios politikos reikia, tai mums reikia daugiau laiko negu keleto pusdienių. Reikia ir darbo grupės, kad būtų e, suformuotos ir diskutuojama apie tai. Tai e, būtent tai aš norėjau šiandien pasakyti. Aišku, aš džiaugiuosi, kad vyksta tos diskusijos, jos yra labai turiningos, naudingos ir manau, kad dabar mes esame tam, tam tikroje kryškelėje, nes jeigu mes rimtai pažiūrėsim į Europos savaitės idėją ir jeigu rimtai užsimsim konvergencijos klausimais, pabrėždami ypač eurozoną, tai e, tuomet iš tikrųjų mūsų bendras darbas e, ir bendri iššūkiai e, bus atremti. Dėkoju. Svarbu, kad žmonės turėtų minčių ir labai svarbu, kad tos mintis mus pasiektų rengiant pranešimą. Turiu dar kalbėtų iš parlamento, turime dar pusvalanduką. Jeigu kažkas norėtumėte dar pasisakyti, tiesiog leiskit mums apie tai sužinoti. Iš Prancūzijos senato kalbės atstovas, prašom. Yes. Merci, madame la présidente. Monsieur Badré. Ponas Badrė, dėkoju, ponė pirmininkė. Esu e, iš Prancūzijos senato. Pabandysiu papildyti tai, ką sakė ponia Beres. Labiau norėčiau prie turinio, ne prie formos grįžti. Lisabono sutartyje daug dėmesio buvo skiriama nacionalinių parlamentų atsakomybei. Tuo metu buvo labiausiai minimas subsidiarumo principas. Buvo svarbu išsiaiškinti, kas už ką atsako, kas ką veikia. E, nes savo darbą turi atlikti ir nacionalinės struktūros, ir europinės. Paskui po krizės parlamentai E, balsavo dėl kitokių priemonių, priemonių, kurios padeda užkirsti kelią per nelygdėlę valstybių įsiskolinimui. E, atsakomybė ir sprendimas tuomet priklausė Europos parlamento kompetencijos ryčiai. Po krizės paaiškėjo, jog reikia biudžeto ambicijas labiau koordinuoti ir tvarkyti, kad būtų galima tinkamai atsiliepti poreikius atskirus iškylančius valstybėse narėse. Vėlgi tenka kalbėti apie valstybių narių biudžetus, e, kurie, aišku, tebe lieka valstybių narių kompetencijos rytyje. Ir čia kalbam apie tarp vyriausybinę bendradarbiavimo srity. Teko imtis priemonių, kad finansų komitetai ir biudžeto komitetai bendradarbiautų sklandžiau. Aš dirbu senate ir Nuolatos jaučiu sunkumus kilančius šioje srityje. Mums reikės peržiūrėti mūsų biudžeto procedūrą, kuri mūsųse buvo pakankamai įtempta, dabar ji bus dar įtemptesnė. Norėčiau pabrėžti naują atsakomybę tenkačią Europos parlamentui. Jie išplaukia iš bendro sprendimo prieimimo procedūros platesnio taikymo. Tų įgaliojimų daugėja atsakomybės taip pat. Tad mums tenka dirbti kartu, išmokti kartu bendradarbiauti. Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turi išmokti įsiklausyti vieni į kitus, išmokti atsižvelgti į atskirų šalių specifiką. Ir aišku, čia mes nekalbame, kad vieni kitiems primes kažkokią savo globą. Tikrai ne. Nei vieni neturėtume būti nei arogantiški, nei pernelyg susigūžę, nei kokie nors. Turėtume visi kartu dirbti, siekdami pažangos turime labai aiškiai pasakyti, ką mes veikiame ir ko siekiame. Dialogo reikės, ne visada dialoguoti bus lengva, turime išmokti kartu kalbėti. Ir iškilmingai, kaip tai vyksta šiandien, ir taip pat, kaip sakė Permonžberes, reiks taip pat įdėkti tam tikrą kasdienį dialogą. Kitaip tariant, nuolatos turėsime kartu bendradarbiauti Vėlgi, tai nebus labai lengva, tam reikės pasitelkti fantaziją ir politinę valią, tačiau tai bus puiku, kovojant su krize. Ir aš galvoju, kad ilgalaikiu, ilgalaikėje perspektyvos, kuriant geresnį Europą, tai irgi bus labai svarbus žingsnis. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Belgijos atstovė, ponia Gerkins, prašau. Voilà. Voilà. Mais je suis contente Dėkoju. Džiaugiuosi turėdama galimybę pasisakyti dabar šiuose diskusijose. Manau, kad Belgijos parlamente nori, kad atsirastų ekonominės valdysenos projektas ES lygių, kad atsirastų, e, kad ir toliau būtų taikomas bendrijos, bendrijų metodas. Jis yra taikomas, čia bus taikomas dar plačiau. Kolega Vanderbruk savo pasisakymę ką tik minėjo, jog yra labai svarbu, kad socialinio-ekonominio vystimosi modelis ES leistų įdėkti pusiausvyrą tarp socialinių ir ekonominių dalykų. Tai ir norėjau pabrėžti. Aš manau, kad dabar mes gyvename labai svarbu laikotarpį, prasideda Europos semestro įgyvendinimas, taip pat rengiame daugiamečius įvairius planus. Ateina tas metas, kai reikės visiems kartu, tiek nacionaliniams parlamentams, tiek Europos parlamentui, tartis tartis dėl to, kokius, rodikliu, kokius rodiklius pasirinkti, kad galėtume įvertinti savo ekonominės politikas ir jas tinkamai orientuoti. Susidaro įspūdis, kad tarp pasirinktų rodiklių e, yra minima daug dalykų susijusių su konkurencingumu, su išlaidomis, kurių reiktų išvengti, daug mažiau yra rodiklių susijusių su pajamomis, kurių gali gauti ES ir valstybės narės, daug mažiau domimasi tuo, kokiu būdu galima būtų apskaityti investicijas, kai investuojama į pagalbą žmonėms, į švietimą. Tai turėtų būti laikoma investicija, kuri skatina ekonominę plėtrą. Čia aš galvoju, kad yra svarbu visiems kartu diskutuoti. Ir diskutuoti svarbu iš anksto, kitaip tariant, jau dabar. Svarbu, kad tos diskusijos vyktų kuo greičiau, dar iki šalims pateikiant savo programas nes jos bus peržiūrimos remiantis rodikliais, dėl kurių bus susitarta ir jie yra kol kas, mano supratimu, pernelyg ribojantis ir žaidžiantis pusiausvyrą, kurios siekiame. Norėčiau atsakyti kolegiai iš Prancūzijos. Manau, kad vykstant fizinėms diskusijoms, realioms diskusijoms tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų, e, iškelti tos klausimus yra labai svarbu. Gyvos diskusijos turi vykti. Aišku, raštų informacija galima keisti, tačiau tam reikia daug daugiau laiko. Be abejo, visą tai yra labai įdomu, tačiau nesu, ne, nepakanka tik susirašinėti. Tiesiog turime dirbti siekdami gyvo bendravimo ir geresnio darbo koordinavimo tarp atskirų institucijų. Toks pageidavimas čia buvo pareikštas. Ir manyčiau, kad tokį signalą mums gali pasiūsti nacionaliniai parlamentai. Ačiū. Dėkoju. Matau, kad turime dar kalbėtojų kolegai iš Vengrijos teiksime žodį. Joša, iš nusteiksime žodį. Gal dar kas nors norėtų taip pat tarti žodį, tiesiog pasakykite man apie tokius savo ketinimus. Igazán köszönöm, Sharon. Nagyon baráti, hogy eh, társelnökként eh, hozzászólhatok. Eh, az élet írja a... Dėkoju. Dėkoju už tai, kad suteikėte žodį man kaip e, ko, ben, ko pirmininkų iš tos diskusijos. Vengrijos pirmininkavimo prioritetai jau buvo paminėti. Mūsų pagrindinis prioritetas yra stipresnė Europa ir tos stipresnės Europos kūrimas praėjusią savaitę įvyko tam tikrų pokyčių ir šiandieninė diskusija rodo, kad mes galėtume kartu siekti tos stipresnės Europos. Kovo 11 dienos susitarimas dėl e, eurozonos valstybių narių pakto kelia kai kurių klausimų. Kaip ne eurozonos valstybės gali būti įtrauktos į šį paktą ir kaip jos galėtų gauti naudos iš šio pakto. Tikslai, kuriuos paminėjo pirmininkas Van Rompojus, tai yra, kad šis paktas nėra savitikslė priemonė. O pagrindinis jo akcentas yra apsaugoti sociali, so, socialinę, socialinės rinkos ekonomikos modelį ir jį pratesti. Tai yra pagrindinis to pakto tikslas ir būtent jo mes ir turėtume siekti. Taip pat norėčiau dar pabrėžti, kad kad man labai patiko ponios Vicky Ford pasisakymas. Aš pats pagal išsilavinimą esu matematikas, todėl aš labai tiksliai klausiau, ką jūs sakėte. Ir galėčiau pasakyti, kad finansų stebuklas tai yra, kad e, tie finansiniai produktai nuolat pakuojami į, į kitas pakuotės, tai būtent tai ir prisideda, prisideda prie krizės gilinimo. Mes turime pagalvoti, iš kur atsiranda tie stebuklingi produktai. Tie stebukladariai ar magai, jie kažką, vis, pasiūlo kažką naujo, dėl to mums reikia griežtų taisyklių. Mes nepasieksime tikslų, savo tikslų, jeigu leisime būtent tiem finansų magams ar stebukladariams e, mūsų užburti. Toliau kitas e, aspektas, kuris prisidėtų prie Europinio semestro sėkmės, būtų geresnis bendradarbiavimo ko koordinavimas veiksmų koordinavimas tarp ES institucijų ir taip pat veiksmų nacionalinių lygių koordinavimas. Taigi mes turime suvienyti nacionalinius tikslus ir ES gairias. Kaip jau minėjo keletas kolegų, mums reikia konvergencijos. tai, ką mes vykdome kaip sanglaudos politiką, neturėtume atsisakyti tos sanglaudos politikos. Turime stiprinti sanglaudą, turime stiprinti konvergenciją ir būtent šiandieną mums suteikia puikia galimybė atvirai padiskutuoti. Aišku, na, namuose, savo nacionaliniuose parlamentuose mes visi turime labai daug darbo, tačiau manau, kad nepaisant to mes turėtume e, vis dažniau susitikti reguliariau susitikti, nes konvergencija nebus pasiekta tik per nacionalinius biudžetus. Mes turėtume dažniau susitikti, labiau bendradarbiauti ir siekti idėjų konvergencijos tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Todėl tikrai labai džiaugiuosi, kad pakvietėte uh, mane į šias diskusijas, kad galėjau čia pasisakyti, galėjau išsakyti, ką pasakė kolegos. Iš tiesų tai yra puikia galimybė pasikeisti nuomonėmis. Ir tikiuosi, kad mes ateityje kalbėsime ne tik apie kovo 11, bet ir apie kovo 15, kai prasidėjo labai svarbus procesas. Dėkoju, sako pirmininkė. Viki, norėčiau tau pasiūlyti kalbėti paskutiniai, nes tu galėtum apibendrinti diskusijas. O dabar yra keletas kitų matematikų norinčių pasisakyti ir suteiksiu žodį atstovui iš Vokietijos nežinau, ar mes tikrai esam susitarę, bet tas iš, iš tiesų irgi esu matematikas. Bet taip pat turiu ir elektriko išsilavinimą, todėl galiu labai praktiškai žiūrėti į tam tikrus dalykus. Ir manau, kad e, konvergencija iš tiesų yra labai svarbi sąlyga, jeigu mes siek, siekiame socialinės Europos, ekonomiškai stiprios Europos. Tačiau stebiu, kad pastaruoju metu skurdas pasaulyje vis auga, taip pat auga ir privatus turtas. Ir, ne, ir rizika koncentruojasi. Ir dėl to būtent ir kyla baisios krizės. Ir būtent kai kyla krizės, tikimasi, kad valstybė stiprins privatų sektorių, nors iš tiesų krizės priežastis e, yra minėti produktai, E, Vokietijoje vadinami toksiniais e, balanso produktais, kad būtent jie išaukė tą krizę. Ir manau, kad mes neturime kurti tokios sistemos, kuris stiprintų skurdą, viešąjį kurdą, skurdą ir privatųjį turtą. Ir manau, kad mes taip pat turime padaryti viską, kad biudžeto valstybių biudžeto pajamų eilutės sustiprėtų, kad skaičiai ten išauktų. Todėl aš labai e, sveikinu finansinių sandorių apmokestinimą ir džiaugiuosi, kad Europos parlamentas jį palaiko. Aš pats esu socialdemokratas ir prieš e, dešimt metų mes jau kalbėjome apie tai ir galbūt tada. E, prieš 10 metų, kai, kai biržos makleris 50 ko, kažkokių sandorių sudaly, sudarydavo, dabar jisai sudaro kelišimtų sandorių per e, vieną dieną. Ir manau, dėl to, būtent dėl to reiktų įvesti finansinių sandorių apmokestinimą. Ir būtent tokiu būdu mes galbūt galėtume sumažinti prarąją tarp skurdo ir tarp didžiulio turto. Galbūt netgi reiktų įve, įvesti turto mokestį, kuris būtų derinamas, siejamas su paveldėjimo mokesčiu. Galbūt apie tai reiktų pamastyti. Ir taip pat valstybės narės turėtų apmast, pamastyti, aš aišku čia dabar turėsiu omeny tik tas valstybės, kurios įsivedė euro, ar yra protinga turint bendrą valiutą, vykdyti tokias skirtingas finansinės, ekonominės ir socialinės politikas. Manau, kad mums reikia siekti didesnės konvergencijos ir tuomet mes sustiprinsime bendrą valiutą ir galėsime e, sustiprinti likusias valstybės. E, per nelik skirtingos politikos tikrai nebus geras sprendimas ir būtent čia dar turėtume ieškoti, kaip pagerinti bendradarbiavimą. Now to Belgium and uh, Mr. De Croo. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik verontschuldig mij dat ik iets laat. Dėkuoju toliau Belgijos atstovas ponas Dekro. Galbūt tai, ką aš e, pasakiau, jau buvo pasakyta kolegų. Aš e, jau esu labai senas parlamentaras, mano kolega Vandenbruk žino, kad aš 43 metus esu dirbęs Belgijos parlamente, mačiau, kaip vyko globalizacijos procesas, mačiau daug kitų procesų. Dabar mums iškyla ir, ir laiko dimensijos klausimas. iškyla ir, ir kitų, beje, dimensijų klausimų. Negalim turėti bendrų pinigų, neturėdami bendro socialinio ir ekonominio substrato. Aš dar prisimenu, jog e, sausio mėnesį komisija pateikė iniciatyvą paskui e, aptarė taryba tą, tą iniciatyvą, paskui kovo mėnesį aptariama tarybai. Aš e, pereisiu į prancūzų kalbą ir pasakysiu, jog mūsų valstybės turi vidinės struktūras, kurios visiškai teisėtai yra specifinės struktūros, skiriasi nuo kitų valstybių struktūrų. E, ir, sakykime, Vokietijos federacinė respublika, ar, ar Ispanija, ar, ar Belgija, ar Austrija, jeigu paimtume, tai juose yra lenderiai žemės, yra taip pat dideli miestai ir visą tai daro didelį įtaką biudžeto sudarimui. Ir dažnai tie administraciniai vienetai turi savo atskirą biudžetinę politiką. Ir ką tuomet daryti, kuomet tokiuose, tokio tipo valstybėse yra tokios sistemos, o tarpu reikia konkretizuoti ir įgyvendinti e, Europos semestro, e, taip sakant, pasiekmes. Aš manau, kad vykstanti diskusija yra geras dalykas, nes galim pasikeisti tam tikrais e, apmąstymais ir dėl koordinavimo, dėl išlaidų, dėl biudžeto politikos. Ir e, turime, turime diskutuoti apie tai. Dėkuoju. Paskutinis atstovas kalbėsintis diskusijos yra iš Portugalijos. Prašom, kolega kolegė Martins. Dėkoju. Manau, kad mes visi sutarėme dėl to, kad mums reikia didesnio politikų koordinavimo. Europinis semestras būtent tai ir numato. Tačiau kita vertus mes suvokiame, kokios šiuo metu egzistuoja problemos, kalbant apie ES konkurencingumą, ypač lyginant ES su JAV ir Kinija. Pirmoje mūsų diskusijų dalyje šiandien ryte mes apie tai ir kalbėjome, e, apie tai kalbėjo ir tarybos pirmininkas. Jisai minėjo, kad valstybėms reikia laiko, kad jos galėtų prisiderinti prie samos situacijos. Ir būtent e, tie planai, kuriuos valstybės narės vykdo savo iniciatyvą, savo atsakomybę, tai yra taupimo planai, kai kada tai susiję netgi su labai griežtomis taupimo priemonėmis, tačiau tai turėtų būti suderinta su augimo perspektyva, nes kitaip uh, bus labai sunku pasiekti balanso šioje srityje. Valstybės narės neturi būti paliktos likimo valiai, neturi, neturi būti paliktos vienos toje kovoje, nes būtent tie spekuliantai jie to ir tikisi. Manau, kad mums reikia daugiau Europos. Ir šis instrumentas, kurį mes šiandien nagrinėjame, kaip tik tai ir siūlo. Portugalija e, Portugalijoje nebuvo nekilnojamo turto burbulo mes neturėjome tokių problemų. Mes e, siekiame ekonomikos saugimo, inovacijų, e, in, investicijų į tam tikras rytis, kad galėtume e, skatinti ekonomikos augimą. Mes e, ak, didelį dėmesį skiriame savo tradiciniams ekonomikos. E, sektoriams, kaip pavyzdžiui tekstilės pramonė, batų gamyba, avalinės e, gamyba. Taigi mes galime kalbėti apie bendras priemonės, apie bendrus mechanizmus, Tačiau tos priemonės turėtų sudaryti sąlygas visoms valstybėms narėms siekti ekonomikos augimo, atsigauti. Portugalija daro savo namų darbus. Portugalija e, harmonizuoja e, biudžeto taisyklės ir šiuo metu Bulga, e, Portugalijos parlamente biudžeto kontrolės komitete yra tikrinamas dabar egzistuojantis biudžeto įstatymas kalbant apie Europos visos Europos Sąjungos ekonomikos augimą, reikia skatinti e, verslumo dvasę, mums reikia daugiau, daugiau produktų, kokybiškesnių produktų ir būtent tokiu keliu ir eina Portugalija pastaruosius metus ir tą įrodo tie duomenys, mes, kuriuos mes pateikėme. Ačiū. Dėkuoju. Dabar Grįžtame prie Europos parlamento kolegų, prašom. Džiugu matyti tiek daug matematikų. Man labiau patinka skaičiai negu žodžiai labai dažnai. Aš geriau jaučiuosi tiesiog. E, jo labiau kalbant apie deficitą, tai yra naudinga. Na, svarbu, kad šalis keistųsi geriausią praktiką, kad keistųsi tą praktiką tam, kad galėtume būti visi tokie stiprus, kaip galime būti stiprus. Tai nebūtinai reiškia, kad visi turime laikytis identiško požiūrio ar imtis tų pačių priemonių. Ne. E, mums svarbu, kad paimtume geriausiai iš atskirų šalių patirčių ir kad galėtume suprasti, kad mes galime elgtis galbūt šiek tiek skirtingai, bet kad tikslų pasieksime tų pačių. Aš suprantu, kad kai kurios šalis, ypač tos, kurios yra eurozonoje, gali norėti siekti aukštesnio lygio koordinavimo. Būtent dėl to pritariu kolegoms, kurie tai sakė. Kai dėl bankų išdo, aš nemanau, kad bankų lėšos turi, vyk, turi būti panaudojamos finansų burbulams ar kitiems dalykams, neaiškiams finansuoti. Aš nepritariu skaidrumo trūkumui. Apie Ispanijos bankus buvo nemažai kalbėta. Ir, na, taip, taip, matėme, kad buvo tiesiog skolinama per nelik daug, per daug nekontroliuojant, kam skolinama ir kokiam aplinkybėm. Mums reikia skaidrumo. Buvo tiesiog veikiama neaiškiai finansiškai. Nacionalinis biudžetas kartais irgi skolindavo per nelik daug atskirų valstybių narių neatsižvelgdamas į tai, kokias garantijas turi, kaip susigražinti lėšas ir panašiai. Tiesiog norėčiau pateikti pavyzdį. Savo pranešime aš kreipiuosi valstybės narės ir norėčiau, kad valstybių narių atstovai pasisakytų apie atskirus nepriklausomus vienetus, kurių darbas yra finansinė priežiūra, stebėsina ir panašiai. Galbūt valstybės narės kitaip mato tas nepriklausomas stebėsenos struktūras. Mes norėtume nepriklausomo požiūrio šiuo atveju. Mano kolegos iš eurozonos kaip tik sakė, kad tai galėtų būti geras dalykas, ta nepriklausoma priežiūra. Tiesiog manyčiau, kad mums reikia ir nepriklausomo požiūrio, požiūrio iš šalies, mums naudinga jį žinoti kad žinotume, kokią kryptim dirbti. Taigi jūsų nuomonė taip pat man įdomi apie tos nepriklausomus priežiūros atskirus padarytus. Dėkoju. Pirmininkė, na, nežinau, ar dar kas nors norėtų kalbėti, regis ne. Leiskite padėkoti visiems, diskusijos buvo tikrai naudingos. Manau, kad apibendrinama galėčiau pasakyti štai kam. Pritariu tam, ką sakė Viki. Mes žvelgėme į finansinio reguliavimo sritį, stengiatamiesi suapvalinti šiek tiek kampus. E, lygiai taip pat, kalbant apie viešasias sąskaitas, Europos parlamente mes dirbame prie ekonominės valdysetos paketo. Bandame kartu e, aptarti tas priemonės, kurias turime. Kalbame apie Europos semestrą, integruotas gairias užimtumui ir ekonomikos augimui skatinti. Dabar kalbame apie ekonominės valdysenos paketą. Grįžtant prie matematikos, reiktų pasakyti, kad mums reikia gero supratimo tarp trupmenų teorijos ir visokių kitokių dalykų, nes aš manyčiau, kad turime padirbėti čia. Mums reikia padidinti e, siekiant, kad diskusijos būtų intensyvesnės, gyvesnės. Svarbu, kad vyktų darbas darbo grupėse ir kad vyktų nulatinis keitimasis informacija. Mes pripažįstame, kad Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai yra įtraukti į ekonominės valdysenos procesus. Anksčiau to trūko. Ir aš manau, kad mums yra labai gera proga E, užmėgti geresnį bendradarbiavimą tarp nacionalinių lygmens ir europinio lygmens. ES piliečiai turi išgirsti, ką mes manome, jie turi žinoti, kas vyksta. Po pietų pradėsime dirbti šioje pačioje salėje. Susirinksime po 3.15. Nuo 3.15 dirbsime iki 15, iki 17.30. Visiems dėkuoju už dalyvavimą posėdį ir iki pasimatymo šią popietę.